Ir aš manau, kad galima taip pat patvirtinti ir um, protokolą praėjusio posėdžio. Ir pereiname prie ketvirto punkto, mm, kur kalbėsime su buvusiu kolega ir buvusiu ministru Žoržijos Katrugalos. E, Katrugalos, labai įdomus graikiškas vardas. Jis e, yra Graikijos e, dabar už darbo ir socialinės apsaugos ministras. Sveiki atvykę, Žoržijos, e, labai džiaugiamės šiandieną galėdami jūs priimti ir šiandien visą valandą galėsime su jumis aptarinėti situaciją jūsų šalyje. Ne tik kalbėsime apie užimtumą ir ekonomiką bei augimą, bet taip pat norėtume išgirsti jūsų įspūdžius susijusius su uh, trečiuoju pagalbos paketu. Ir taip pat, e, kaip vyksta dėrybos su įvairiomis institucijomis ir TDO. Dėrybos e, turėtų prasidėti spalio pabaigoje. Aš, Džordžo, norėčiau paklausti, kokie yra e, lūkesčiai Europos lygmenyje, atsižvelgiant į Graikijos istoriją, į rezultatus. Turbūt visa tai taip pat paveiks kitas Europos šalis ir kitų šalių e, darbo teisės bazę. E, mes kalbame čia Mes kalbame, kalbėsime tiek apie Graikiją, tiek apie kitas šalis, taigi tam skirta visa valanda ir žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man didžiulė garbė ir malonumas būti čia. Žinote, kad aš buvau Europos parlamento narių išrinktų šiai kadencijai ir paskui, kai ministras pirmininkas mane pakvietė prisijungti prie vyriausybės, visų pirma e, vidaus reikalų, o paskui darbo ministrų, aš sutikau. Aš čia atvykau. Na, aš sutikau šiandien atvykti į e, šį posėdį ne vien tam, kad pakalbėčiau apie Graikiją. Man atrodo, kad Graikija yra tik tai Europos ateities veidrodis. Ir kaip galėčiau pagrysti šią poziciją, galbūt jį kai kam atrodys ir pernelyg mm, nutolusi nuo realybės. Bet e, štai dvi priežastis. Visų pirma, Graikija pirmųjų dviejų memorandumų galiojimo metu, dviejų taupimo programų metu, tapo socialinės inžinerijos eksper, eksperimentu ir įgavo labai e, įspūdingas dimensijas. Receptas nebuvo naujas. Taupimas ir reglamentavimas, tačiau tų priemonių taikymo intensyvumas iš tikrųjų buvo išskirtinis. Ir Jeigu šis eksperimentas tap, būtų sėkmingas, tada Graikija taptų 70-ųjų metų Čilė, naujojo liberalizmo paradigma. Kaip žinia, tas eksperimentas žlugo, labai liūdnai žlugo. Pažvelkite į e, ekonominius ir socialinius rodiklius. Mes esame praradę vieną ketvirtadalį savo BVP Nedarbas siekia 26 procentus, 55 procentai yra jaunų bedarbių. Darbuotojai prarado vieną trečdalį savo perkamosios galios. Tačiau tai problema nėra vien tik ekonominė. Ir turime kalbėti ne vien tik apie socialinę ir socialinį ir žmonių skurdą. Ši programa rėmėsi Europos socialiniu modeliu ir dažnai pažeidė pamatinės socialinės teisės. Jau yra šeši Europos socialinių teisių komiteto sprendimai. Šis komitetas yra Europos socialinės hartijos stebėjimo institucija ir tose išvadose buvo numatyta, kad ta prisitaikymo programa yra pažeidusi įvairias Europos socialinės hartijos e, nuostatas. Praėjusią savaitę, spalio 8 dieną, vyko antrasis laikotarpis, e, Taip pat paskelbtas buvo Junktinių tautų komiteto pranešimas, kuriame taip pat teigiama, kad buvo pažeistos įvairios e, socialinių teisių pakto nuostatos. Taip pat yra Junktinių tautų specialusis pranešimas apie užsienio skolos ir kitų susijusių tarptautinių finansinių valstybių įsipareigojimų poveikį žmogaus teisėms, ypač ekonominėms, socialinėms teisėms. Ir šiame pranešime buvo labai konkrečiai aprašytos, aprašyti tie pažeidimai įvykdyti Graikijoje. Kalbant apie darbo santykių situaciją taip pat yra katastrofiška. Socialinis dialogas Graikijoje mirė. Pas mus nėra nacionalinių kolektyvinių sutarčių, Anksčiau buvo apie 200 tūkstančių sektorinių kolektyvinių sutarčių, o dabar yra tik 10. Todėl, kad teisės aktai siekia deregulacijos ir taip pat neskatina kolektyvinių sutarčių sudarimo. Be to, dabar tapo nebeįmanoma socialiniams veikėjams aptarinėti ir susitarti dėl nacionalinių lygių dėl minimalių atlyginimų tai yra įtvirtinta įstatymę. Aš galėčiau ir toliau jums pateikti kitų pavyzdžių atspindinčių šią situaciją. Mes bandome situaciją kiek atitaisyti ne tik institucijų lygmenyje, pavyzdžiui, mes bandome spręsti nedarbo problemą, e, skatindami programas, kurios iki 2016 sukurs apie 200 tūkstančių naujų darbo vietų. Tai žinoma, e, neišspręs problemos. Kaip minėjau, dabar e, nedarbas yra 25 procentai. Tai reiškia, kad e, bedarbių yra 1 milijonas 250 tūkstančių, iš jų 800 tūkstančių yra ilgą laiką darbo nerandantis žmonės. Tačiau čia atvykau tam, kad daugiau pakalbėčiau apie institucinius šios situacijos aspektus. Būtent todėl, kad e, visa tai yra susiję ne tik su Graikija, bet ir su kitomis Europos šalimis. Dabar pakalbėsiu apie antrą savo prielaidos priežastį. Priminsiu, kalbėjau apie tai, kad Graikija yra Europos ateities veidrodis. Paskutinis memorandumas nenumato išplėstinio teisinių priemonių sąrašo. Jis tiesiog įpareigoja mus priimti teisės aktus šioje srityje, susitarus su, e, atsiprašau, atsižvelgiant į geriausias tarptautinės ir Europos praktikas. Akivaizdu, kad jeigu gerąją praktiką mes laikysime platų dereguliavimą, tai tai, dėl ko rytoj balsuosime Atenuose, poryt taps įstatymų Romoje, Madride ir Paryžiuje. Taigi mes privalome, kaip Europos institucijos ir ypač Europos parlamentas, labai atidžiai privalome sekti šias dėrybas. Mes pasiekėme, kad memorandumą būtų įtraukta nuostata, jog TDO vaidins institucijų patariamosios institucijos vaidmenį. Ir norėtume pakviesti, paraginti jūsų komitetą taip pat jums tinkamu būdu stebėti visą procesą. Ne kaip e, šio proceso narys, bet kaip e, Europos institucija, kuria yra aktualu, jog šioje srityje taip pat būtų apibrieštos gerosios Europos praktikos. Dėrybų metu, be kita ko, supratome, jog negalima pasiekti, kad Graikija būtų socialinė valstybė neoliberalioje Europoje. Tai pasakytina ne tik apie Graikiją, bet apie kiekvieną valstybę. Ir todėl privalome ne tik rasti būdų, kaip sustiprinti socialinę ekonominės valdysenos dimenciją, bet taip pat turime rasti naujų priemonių, kaip užtikrinti socialinę valdyseną yra padaryta teigiamų žingsnių siekiant šio, šio tikslo per praeisius mėnesius. Pavyzdžiui, pirmą kartą komisija paskelbė pranešimą apie prisitaikymo programos poveikį Graikijoje. Mes tuo džiaugiamės, ypač džiaugiamės pirmininko Junkerio pasižadėjimu, kad naujieji socialiniai teisės aktai bus priimti kitą pavasarį. Tačiau be kita ko mes taip pat paremėme Luksemburgo, pirmininkančio Luksemburgo naująją iniciatyvą, kuria siūloma sukurti darbo ministrų eurogrupę, kuri dirbtų lygiai greta su finansų ministrų eurogrupe ir kuri būtų atsakinga už tai, kad būtų aptartos ne tik prisitaikymo programos, bet taip pat ir darbo politika taikoma eurozonos šalise. Man atrodo būtina e, sukurti tokią instituciją. Nes būtų absurdiška, jeigu finansų ministrai aptarinėtų ir tvirtintų įvairiausias nuostatas susijusias su socialiniu saugumu, socialinė apsauga ir darbo klausimais. mes taip pat galėtume teoriškai aptarti galimybę surenkti bendrą finansų ir darbo ministrų e, susitikimą, kur galima būtų aptarti bendrus šios korekcinės programos aspektus. To, to, tokio formato susitikimai jau yra vykę ir anksčiau. Aš apie, daug nekalbėjau apie tai, kas Graikijoje daroma dabar, tačiau esu atviras diskusijai. Aš jums tiesiog noriu pasakyti, kad mes ne, negalime likti vieni ir veikti vieni ir negalime veikti tik nacionaliniu lygiu, mes privalome sukurti naujas socialinės valdysenos priemonės ir ypač sustiprinti socialinę dimensiją ir ekonominę dimensiją, kadangi tai yra Europos Mm, vizijos, Europos viziją ir jeigu mes ir toliau mm, kenksime Europos svajoniai, tai gali būti, kad ateityje pati Europos sąjunga mm, nebus tokia jau sėkminga. Ačiū. Labai ačiū, gerbiamas Žodžiai, gerbiamas ministrė. Mes Tuo pradėsime klausimų koordinatoriams ratą, skirtingas frakcijas taip išgirsime, o vėliau pradėsime bendrą klausimų atsakymų sesiją. Pusantros minutės kiekvienas iš jūsų galite kalbėti neilgiau. Pirmiausia, EPP frakcijos atstovas Danuta Jazovlecka. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Panie Ministrze, że zechciał Pan. Labai ačiū, labai ačiū ponė pirmininkė. E, dėkoju gerbam ministru už tai, kad jūs atėjote į mūsų posėdį ir papasakojote apie padėtį Graikijoje. Reikia pripažinti, kad iš esmės nesutinku su tuo, kaip jūs vertinate susidariusią Graikijoje šiandien padėtį kalbėjote apie veidrodžio poveikį, veidrodžio poveikį, efektą ir aš su tuo nesutinku. Kaip padėtis Europoje susiklostys bendrai? Manau, kad galima rasti tokių valstybių, kuriuose padėtis yra tiek pat bloga kaip ir Graikijoje. Man atrodo, kad mes patys turime daugiau imtis atsakomybės ir užtikrinti, kad socialiniai partneriai sutelktų jėgas ir galėtų kartu veikdami atlikti savo vaidmenį. Tai yra socialinių partnerių vaidmenį. Bet dabar padėtis šiek tiek keičiasi. Nekalbame dabar, kad reikia kovoti už atlyginimus tik tai. Dabar e, turime galvoti, kaip galėtume pagelbėti naujiems verslininkams įsisteigti. Manau, kad atsivėrė labai gera galimybė įvertinti socialinių partnerių veiklą ir padėti jiems tobulėti. Ta turėtume daryti ir darbuotojų ir darbdavių labui. Abu, e, abiejų grupių interesai turi e, susilaukti dėmesio. Manau, kad tuo požiūriu Graikija galėtų pasitarnauti pavyzdžių. Panašių pavyzdžių rastume ir kitose Europos valstybėse ir manau, kad tai būtų sveikiausias būdas žvelgti į priekį. Ja, Jūta Steinbruk iš socialdemokratų frakcijos. Labai ačiū ministrė, kad atėjote į mūsų posėdį ir išklausote mūsų klausimų. Iš ties, aš pritariu jūsų nuomoniai, kad Graikija bus uh, Europos ateityje veidrodis, su Tarptautinės darbo organizacijos atstovais prieš porą savaičių kalbėjausi ir mes aptarėme pokyčius Europoje. Mums atrodo, kad padėtis Graikijoje kelia rimtą susirūpinimą visoje Europoje, nes mūsų žemynas e, gali rodyti pavyzdį kitiems žemynams darbo sąlygų požiūrių. Kitos valstybės iš mūsų mokosi, bet mes nenorėtume, kad darbo E, darbuotojų sąlygos e, suprastėtų. Užimtumo ministrai neturėtų elgtis taip pat kaip finansų ministrai. Prieš porą metų mes pradėjome suvokti, kokia susidarė padėtis, dėl to susikūrė didelė įtampa visoje Europoje. Ir aš pati e, neapsimetu, kad geriau padėti Graikijoje pažįstu negu jūs. Grįžtu prie prieš mane kalbėjusios kolegės Socialinis dialogas iš tiesų jis labai svarbus, nes valstybės, kurių ekonomika sėkmingiausia, turi labai stiprų socialinį dialogą. Yra tokių sektorių, kuriuose nėra ekonominių e, dėrybų, kaip čia, darbdavių ir darbuotojų dėrybų. Ir Ar tie sektoriai gerai veikia? Nemanau, kad taip yra. ES vienas iš tikslų buvo sustiprinti Graikijos konkurencingumą. Ar ten yra ko nors pasiekta? Minėjote, kad yra 800 tūkstančių ilgalaikių bedarbių. ES neparenkė jokios metodikos, kaip tą problemą išspręsti. Ar jūs manote, kad ES komisija radusi receptą problemams spręsti iš tiesų rado sprendimą? Antie McIntyre iš SR frakcijos. Uh, thank you, minister. Thank you very... Ačiū, ministre. Ačiū už jūsų kalbą. Porą klausimų turiu. Esu iš valstybės, kuri laimiai kol kas e, e, turi aukščiausią darbingumo laipsnį negu bet kada. 73,5 procentai užimtumo lygis Junktinėje karalystėje. Aš manau, kad norėtume, kad visa Europa eitų tokia kryptimi. Mes visi to siekiame. Uh, Tuo pat metu mūsų atlyginimai padidėjo praėjusiais metais beveik 3 procentais. Manau, kad tai irgi yra labai gerai. Manau, kad svarbiausia priežastis, kodėl taip yra, yra susijusi su mūsų valstybės teikiama parama naujiems verslininkams. Žinome, kad maždaug 85 procentai naujų darbo vietų atsiranda mažose įmonėse. Mano klausimas būtų toks kas vyksta Graikijoje, kaip skatinate verslingumą, kaip e, skatinate mažas įmonės plėstis ir įdarbinti vis daugiau žmonių, kad e, bedarbių skaičius sumažėtų. Dankeschön. Ačiū. Dabar Alde frakcijos vardu. Matau niek, nematau nieko iš Alde frakcijos. Tada Laura G. iš EFDD, jos irgi nėra. EFDD yra, yra Laura G. Adžėja. Aš esu Fish ir aš noriu pakalbėti e, mūsų frakcijos vardu, pasveikinamas gerbiamą ministrą mūsų posėdėje. Turiu Jums daug klausimų. Gerbiamas ministrė, nematau jokios prasmės Jūsų žodžiuose kad ir ką dabar besakytumėt, jūs tarnaujate kaip Vokietijos vyriausybės ruporas, didžiųjų Europos bankų ir ES institucijų ruporas. Ar negeriau būtų e, kitaip spręsti klausimus Europos komisijai? Turbūt aš pat geriau sugebėčiau išspręsti Graikijos klausimus, nes esu išrinktas žmogus. Ar jūs manote, kad žmonės sėdinti šioje salėje iš tiesų rūpinasi Graikijos žmonėmis? Matote, kad komisijai rūpi nedarbo skaičiai, savižudžybių skaičiai, socialinis griūvimas valstybės? Ne. Viskas, ko tie žmonės nori, yra išsunkti iš graikų kuo daugiau pinigų, kad galėtų finansuoti savo eurozoną. Ką Graikijos žmonės daro? Jie tris kartus balsavo prieš biudžeto drausmę. Dvieji bendrėjai rinkimai vyko ir E, vienas referendumas. Kažkart jie pasipriešino biudžetiniai drausmiai, bet vis tik Graikija buvo įsprausta į griežčiausius biudžetinės drausmės spastus. Tai kokia prasmė Graikijoje balsuoti, jeigu niekas nesikeičia? Graikija išparduodama, demokratija yra parduodama, o jūs kreipiatės į ES ir prašotės pagalbos. Taip nieko nebus pasiekta, jeigu norite iš tiesų padėti savo valstybę, jeigu norite išgelbėti Graikiją, yra tik viena alternatyva. E, prezidentas Olandas praeitą savaitę Strasbūrė pasakė, arba reikia sutikti su griežtesnė ES kontrolė, arba išeikite. Išeikite su Graikija, suteikite jai laisvę ir apsaugosit viešasis paslaugas, darbo vietas ir žmonių gerovę. Toks yra geriausias e, išgyvenimo būdas, nepasiduodant ES kuriamam griovimui. Graikija ir kitos, Europo, atsiprašau, Vokietija ir, ir kitos ES institucijos užmeta didelę naštą Graikijai. Tai kuo greičiau jūs iš čia pastrauksite, tuo jums bus geriau. Ačiū. Taigi, atrodo, kad daugiau niekas negali e, frakcijų vardu pasisakyti. Ar jūs manote, kad aš kaip pirmininkas turėčiau teisę atstovauti savo frakcijai? Tiesą sakant, aš negaliu kalbėti, nes, e, tokiu, nes neturiu teisės atstovauti savo frakcijai. E, Kristos Silikotis. Labai ačiū pirmininkė. Gerbiamas e, Džordžiai, mes džiaugiamės, kad jūs atėjote čia. Iš tiesų labai svarbu dėti pastangas stengiamės e, suprasti Graikijos problemas, sprendžiant e, užimtumo problemas, prasunkumus. Graikijoje vyko referendumas, e, kuriame buvo pasakyta trečią kartą prieš biudžetinę drausmę, didžioji dalis gyventojų tokią nuomonę išreiškė. Buvo nemažai deramasi, kalbama apie kolektyvinį dialogą. Reikia siekti E, panaikinti tą negatyvę atmosferą susidariusią Graikijoje, atsikratyti tos naštos, kurią trojka primetė Graikijai. E, Graikijoje, Portugalijoje, Ispanijoje ir Kipre matėme, kad e, Europos komisijos veiksmai atneša milžiniškos žalos gyventojams. ES primetama ekstremali politika E, kenkia valstybėms ir ne tik Graikija. Ir labai daug valstybių turėjo išgyventi tokius išbandymus ir e, matome, kad užimtumo lygis ten tik mažėja, e, darbo sąlygos tik prastėja, padariniai tik neigiami. Jūs kalbėjote apie uh, lygiavertiškas priemonės. Eurogrupė tokiu būdu bandė tarsi spręsti su užimtumu susijusias problemas. Vienas iš komisijos e, narių kalbėjo apie socialinius klausimus ir sakė, kad socialinius rodiklius reikėtų įtraukti į lygti, kai bandoma rasti sprendimą iš e, problemos. Ekonominio valdymo sistemoje Europos semestras sukuria liberalę sistemą, liberalioji sistema yra bandoma pritaikyti. Ar būtų įmanoma pritaikyti dar kokius kitus rodiklius? Man toks kila didžiausias klausimas. Taigi tikiu tau e, tokį klausimą ir aš tikiuosi, kad turėsi galimybę atsakyti. Gut, aber eindeutig zu lang. Geras buvo klausimas, bet per ilgai jis truko. O dabar Jean Lambert. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė už jūsų pasisakymą. Mūsų komitetas jau ilgą laiką rūpinasi demokratijos stoka ir krizės sprendimo būdais Graikijoje. Mes turėjome labai aiškę poziciją, reikia labai tvirtos socialinės dimensijos, ne tik ekonominės. Mano kolega kalbėjo apie rodiklius. Šis komitetas yra pademonstravęs daug susidomėjimo klausimais neapsiribojančiais tik tai ekonomikos augimu ir BVP kilimu. Mes e, taip pat e, džiaugiamės, kad TVF kilo tam tikrą įtampą dėl to, kad e, atsirado žmonių, kuriems parūpo darbo vietos kūrimo klausimas ir aš manau, kad Graikijai ši, tai itin aktualu. Ministrų grupė sprendžia ekonominį metmenį, socialinę pusę bando sureguliuoti, taip pat mes įtraukiame ekologinę pusę nes e, dėl jos iškyla kitų uždavinių, e, kurios turės spręsti ir jūsų valstybė, kuri gyvena iš turizmo. Europos parlamento vaidmuo yra prižiūrėti, kaip įgyvendama supratimo memorandumas. Manau, kad didelė dalimi tai atitinka mūsų lūkesčių siejimų su šiuo parlamentu, tai yra susijęs su mūsų galimybės dalyvauti šiame procese. Mes puikiai suprantame, kas vyksta ir jūs e, turėtumėt suvokti, kad e, tarp mūsų yra tokių žmonių, kurie e, palaiko jūsų vyriausybę, o ne tuos, kurie tą vyriausybę stumia. Šis komitetas nori išsiaiškinti, kaip Europos parlamentas galėtų prisidėti prie demokratijos stokos mažinimo sprendimų procese ir kaip e, galėtume sušvelninti demokratijos stokos sukeltus padarinius. Dar norėčiau sužinoti, kaip Graikija vertina galimybę atkurti kitą demokratijos pusę, tai yra socialinį dialogą. Dabar Dominik Martang, ENF frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti gerbiamą ministrą su tuo, ką jis ką tik pasakė. Aš labai gerai girdėjau, ką jis pasakė. Nebus neoliberalioje Europoje socialinės Graikijos. Aš taip pat girdėjau, kaip jis prašė gelbėti jį, kad būtų rasta daugiau supratimo ir bendradarbiavimo dvasios, įspėdamas Europos komisiją, kad jeigu taip nebus, visos Europos bendrijos valstybės paseks Graikijos pavyzdžių. Gerbiamas ministrė, jūs puikiai pademonstravote ir aš esu dėkingas jums už tai, kad Europa yra ta mašina, kuri uh, pamina po savo kojomis tautas ir kaip mano kolegos sakė, tai e, prilyksta ilgalaikiam demokratijos išnaikinimui, nes e, jeigu žmonės e, nėra girdimi, tai Europa irgi nebus išgirsta. Ačiū. Elizabeth e. Moran Chartier. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas ministrė. Ačiū, kad atėjot ir pristatėt padėties analizę, kaip jūs ją matote savo akimis. Graikijos klausimas man šiandien e, nebėra mano darbo atvarkėje, bet aš visą savo gyvenimą skyriau, visą savo karjerą skyriau Graikijos problemams. Šiame komitete mes e, labai daug dėmesio skiriame Europos socialiniams fondams, ypač Europos užimtumo integravimo fondą. Ir pagal tai mes esame numatę 20 procentų skirti kovai su skurdu ir galvojame pirmiausia, kaip padėti jauniems žmonėms per jaunimo garantiją ir e, per e, jaunimo užimtumo iniciatyvą. Aš norėčiau sužinoti, kokiu veiksmu imatės jūs, kad intensyviau panaudotumėte ES fondus, nes aš girdžiu labai daug kalbant apie ES politiką, grovimo aparatą ir panašiai, bet mes norėtume pažiūrėti į jūsų uh, veiksmus, į tai, jūs, ko jūs siekiate konkrečiai su graikijos žmonėmis. Ar tas faktas, kad tik 40 procentų ES fondų yra panaudojama, nieko nereiškia, kokiai politikai e, tai yra priskiriama, kokia politika yra vykdoma, nes mes norime, kad e, duodami jums pinigus e, būtume tikri, kad jūs panaudosite tos pinigus gerai. Ačiū. Pane pirmininkė, dėkoju, pane ministrė, kad atvykote į mūsų posėdį. Jeigu tikrai Europa taip ir atrodo, kaip jūs piešite, tai matome nelabai tamsų vaizdą. Taip pat turiu klausimą dėl 6,4 milijardo eurų panaudojimo. Šie pinigai turėtų būti skirti kovos jaunimo nedarbu. Ir buvo skirtas jau lėšos išsinis tam ir kaip jūs galite tos pinigus panaudoti. Ir jeigu pinigus panaudoti gerai, jeigu suveiks sistema, tai kėlatina klausimas, jeigu sistema neveikia, kas trukdo tinkamai pasinaudoti, kas trukdo tinkamai kovoti su jaunimo nedarbu. Tai būtų pirmas klausimas. Toliau kitas klausimas apie socialinį dialogą. Kai kurie sako nuomonę, kad čia kalbame tik apie Graikiją, tačiau manau, kad galime plačiau pažiūrėti matome, kad Europoje yra pažydinėjimas kai kurios pamatinės teisės. Ir kėl klausimas, kągi mes galime Europos parlamente padaryti, kad tokie pažydimai, apie kuriuos kalbėjote, tie pažydimai pamatinių socialinių teisių nesitestų ir kad būtų galima vėl atgyvinti socialinį dialogą. Kaip užtikrinti, kad dialogas tikrai vyktų ir kaip užtikrinti, kad tarptautinė organizacija taip pat įsitrauktų. Ačiū. Marija Žau Rodrygės. Labadiena, ministrė, sveiki atvykę. Mes čia surikome padėti Graikijai. Mes susirinkome padėti, norime padėti Graikijai norėčiau sutapti ties vienu konkrečiu klausimu dėl darbo vietų kūrimo. Minėjote, kad socialinė eurogrupė jau surengė pirmą posėdį ir aš tikrai sutinku, kad tai yra labai geras žingsnis, labai puikia iniciatyva. Nes pastaruoju metu, per keletą pastaruoju metų, matėme, kad euro zona veikia netinkamai ir kartais buvo žlugdomos gyvybingos įmonės, žlugdomos geros darbo vietos. Tai vyko ir Graikijoje, ir kitose šalyse. Taigi turiu klausimą. Kaip galime ištaisyti tas klaidas? Kaip galime ištaisyti tą blogą darbo būdą? Kaip galime užtikrinti geras sąlygas spartesniam darbo vietų kūrimui bei gerų darbo vietų kūrimui? kaip pasuk kalba apie kredito pasiekimumą įmonėms arba vidinės paklausos klausimą. Štai juk Graikijai reikia ir eksportuoti, tačiau taip pat reikia Graikijai ir kad vidinis vartojimas būtų aukštas. Taigi ir toliau kalba pasisuka apie struktūrinius fondus, taip pat ir investavimą pagal Europos investicijų planą, taigi kaip visą tai panaudoti tinkamu būdu ateičiai. Ačiū. Ačiū. Nikos Kontis. Dėkoju ministrė, kolegos, ponia Katrugalas. E, apskritai norėčiau užduoti labai konkretų klausimą. Kolegos Ministre, jūs kalbėjote apie Graikijos nedarbą. Minėjote jaunimo nedarbo lygį, taip pat sakėte, kad Graikija bando kovoti su ilgalaikiu nedarbu ir moterų nedarbu. Aš noriu štai ko jūsų paklausti. Norėčiau paklausti, kokias išmokas gauna mm, bedarbiai atrodytų, kad bedarbiai, gaunantis nedarbo išmokas Graikijoje, jų nėra tiek daug. Na, tos sąlygos, kur, pagal kurias galima gauti tą išmoką, yra griežtesnės. Ir taip pat labai trumpą laiką mokamos tos išmokos. Ir vyriausybei vykdant dėrybas, ar buvo atkreiptas dėmesys į šį klausimą? kokie kriterijai taikomi, kaip ir kiek ilgai mokamos šios išmokos. Ar kėlėte šį klausimą? Taip pat, ar bandoma prailginti tą išmokų mokėjimą? Dėkuoju. Ačiū. Lambert Fonturis. Pone ministrė. Jūs kalbėjote gražiai, jūs sakėte, kad darbo sektoriaus reforma Graikijoje atspindi Europos ateitį, taip pat, tačiau nieko nesakėte apie nedarbą. Kaip kurti naujas darbo vietas? Kaip rasti naujus sprendimus, mažinant mokesčius, taip pat gerinant įmonių prieigą prie finansavimo, pensijas, koreguojam, kas investuos į mūsų šalį, jeigu jūs ir toliau kelsite mokesčius. Ar mums užtenka, užtenka tik tais e, finansų ministrų priežiūros? Kodėl situacija nesikeičia? Ar jūs neturite drąsos? keturi oro uostai, kurie surenka daugiausia lėšų, buvo išnuomoti vokiečių firmoms. Ar jūs reikalaujate šių užsienio firmų į, į, pavyzdžiui, darbinti graikus? Dėkoju. Dėkoju, paskutinis kalbėtojas ponia Kuneva. Aš paprašyti Dar parodė, e, kas nors pasakyti, galėčiau užbaigti sudaryti sąrašą. Taigi pasižymėjome ir dabar jau baigėme sąrašas uždaromas. Prašau, ponė Kunieva. Dėkoju, ministrė, dėkoju, e, kad atvykote, dėkoju, kad pristatėte šią situaciją. Aš norėčiau pastebėti štai ką. Jeigu šio komiteto e, nariai norėtų paskaityti tekstą apie nedarbą, tai galėtų taip ir padaryti. E, tai yra tik vienas Graikijos problemos aspektas. Matėme tyrimą apie Mm, pokyčius Graikijoje ir matome, kad pagrindinė graikų problema pastaraisiais metais yra susijusi su tuo faktu, kad nevyksta struktūrinės reformos. Graikijoje pramonė sužlugo, taip pat nedarbas didelis, 25 procentai sumažėjo BVP E, mes tikrai komitete nepalaikome tos nuomonės, e, nuomonės to žmogaus, kuris surašė šį pranešimą. Šiandieną pas mus atvykęs darbo ministras atstovauja kairiųjų Graikijos vyriausybės koaliciją. Ir jis e, mums kalbėjo apie nepriepiamą problemą, bet ar pagrindinė problema yra nedarbas, ar, e, ar ekonominė problema. Visa tai yra susiję, kaip užkirsti kelią tolesnei recesijai, kaip kovoti su nedarbu. Jeigu mes nekuriame naujų darbo vietų, jeigu nėra, biudžetas negauna įmokų, Aš norėčiau dėl to pabrėžti štai ką. Užimtumo komitete mes padarėme viską, ką galėjome, kad Graikijoje būtų pradėtos kurti darbo vietos ir kad tokiu būdu būtų sudaryta galimybė e, pritraukti investicijas. Tačiau, tačiau dabar, kaip matome, situacija yra tiesiog laukinis reglamentavimas tai e, pakenks visai Graikijai. Dėkoju. Ana Gerikė. Ačiū. Ana Gerika, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, aš kalbėsiu kaip europietis, kaip pasaulio pilietis, tačiau taip pat esu ir vokietis ir noriu pasakyti, kad Vokietijoje labai padaugėjo paskolų iš Vokietijos, Vokietijos bankų ir sukėlė dėl problemų. Bankai buvo gelbėjami, tai, tai kėlė daug problemų ir tai buvo tarsi apgavystė. Tai buvo išnaudojami greikijos mokesčių mokėtojai. Pinigai buvo išvaistyti. Norėčiau pasiūlymą pateikti, kalbant apie darbo vietų kūrimą. Tačiau reikia tinkamai tai suprasti. Esu tai jau nekartą siūlęs reikia daugiausiai mes kreipti motinas ir užtikrinti joms mokymus. Taip pat užtikrinti darželių pakankamą kiekį ir taip toliau. Ir visą tą finansavimas jau numatytas. Už tai apmoka valstybė. Tad, ar tai reiškia, kad, tačiau ar, ar, ar to užtenka? Reikia užtikrinti, kad lėšos tikrai liktų savo regionuose. Labai taip svarbu ekonomikai, kad bus plėtojami šeimos verslai, kurie perdami iš kartos į kartą. Ir reikia kurti tam projektus, nes vis tik demokratija buvo sukurta Graikijoje, tad reikia, reikia atkurti gerą padėtį. Labai ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū ponė ministrė. Labai dėkuoju, kad atvykote. Jau daug gerų dalykų kolegos pasakė. Norėčiau tik pabrėžti tai, ką sakė Ingerijos dėl jaunimo nedarbo iniciatyvų. Mes esame numatę ištinsavimo sistemas, nes šiame komitete tikrai labai yra nugastaujama dėl to, kad nepakankamai pasinaudojama priemonėmis ypač Graikijoje, tad reikia užtikrinti, kad pinigai kuo greičiau pasiektų jaunimą Graikijoje. Kitas klausimas jas yra su mūsų sprendimu, kurį praeisvatė parlamentas patvirtino dėl pačių priemonių Graikijai, kalbant apie skrinius fondus. Taigi, kalbėjom finansavimą ir kurios klausimas, kad aš užduoti, yra kaip ketinate tos pinigus panaudoti, kad kurtumėte darbo vietas, kad jūs tada darbo vietas būtų tvarios, geros, kokybiškai darbas, kad būtų ir taip pat, kaip būtų teikiama techninė parama, nes komisija sutiko ją teikti. Ką tai reikštų? Kokiu žingsniu reikės, kad šis planas pasisektų, nes supratome, kad to labai reikia. Ačiū. Labai ačiū. Paskutinis kalbėtis, Konstantinas Papadakis. Κατρούγκαλε, αναφερθήκατε... Πόνια Κατρούγκαλος, Jūs paminėjote, kad buvo pažeistas Europos socialinis modelis ir kad tai nėra geroji Europos praktika. Vis, visa pasok politika yra paremta gerąją Europos praktiką. E, pensijos, nedarbo išmokos ir taip toliau. Ar jūs manote, kad šimtas eurų po 40 metų darbo yra per daug, ar norite ir, tą, ir to nebeduoti? Juk jūs e, taip pat nubraukėte lėšas socialiniams fondams ir šeikvojate milijonus eurus menkinote socialinę apsaugą. Dabar minimalus atlyginimas priliksta tiesiog pasityčiojimui, yra skurdus. Ir jūs dar girėtės tokią politiką. Kalbate apie ilgalaikį nedarbą ir tai iš tikrųjų pažeidžia darbuotojų ir darbo teisės. lankstumas, šis e, sukurtas kompetitingumas e, prives prie to, kad graikai tuoj pasipriešins jūsų politikai. Ačiū. Taip. Reiks teikti žodį dar vienai kalbėtojai. Evelin, prašau. Ačiū. Ačiū, kas kitą progą užduoti klausimą labai trumpai. Pone pirmininkė. Žinoma, kad vyriausybė, kuri užsima privatizaciją, patiria didžiulį spaudimą. Klausimas jums, kaip dėl profesinių sąjungų teisių? Reikia užtikrinti, kad bus gerbiamas darbuotojų teisės, net jeigu įmonės yra privatizuojamos. Tad kaip užtikrinti, kad teisės ir toliau bus gerbiamas? Ačiū. Taip, labai ačiū. Džordžiai, prašau. Pone ministrė, prašau žodis jums. Tikiuosi, peiks atsakyti visus klausimus. Ačiū, norėčiau atsakyti visus klausimus, ypač konkrečius. Trumpai pasitengs atsakyti. Ir paskui kai kurios klausimus pabandysiu sugrupuoti ir atsakyti kartu juos, ten, kur kalbam apie demokratiją ir apie perspektyvas. Taip pat apie socialinę politiką. Čia galima ir apie memorandumą pagalvoti. Taigi, pirmas klausimas buvo iš EPP koordinatorius. Niekad nesakiau, kad situacija yra tokia pat bloga visos Europos šalise. Ne, sakiau, kad štai matome dvi skirtingas Europos vizijas. Viena yra artima Europos salim modeliui, o kita yra neoliberalizmo nauja ortodoksija artimesnė vizija. Ir štai, Graikija visą laiką palaikė Europos valdymo modelį vertybas. Tačiau dabar buvo pasisukta link kitokio kapitalizmo, dikensiniško kapitalizmo, 19 amžiaus kapitalizmo. Ir matome, kad e, tokia vizija palaikų žmonių yra visuose šalise. Toliau dėl kolektyvinių starčių, kokios klausimas buvo. Taip, jūs teisus, Ir tas sektorius, kuriame problemų nėra, yra turizmo sektorius ir jame yra startis ir problemų tai ne, nekelia, ten verslas plėtojamas. O toliau dėl konkurencingumo. Tai pasakytina, kad labai būtinga net ir darbdavių organizacijoms, kad jie nemano, kad didžioji problema yra E, atlyginimai, nes, pavyzdžiui, mūsų kaimynai yra Bulgarija, kur atlyginimai yra vos trešdalis. Tačiau ir svarbus dalykas yra finansų sistemos stabilumas ir kitas svarbus dalykas yra priimti tinkamus sprendimus, kad būtų kuriama pritinė vertė paremta žiniomis. Nes būtent tai yra stipri Europos ir Graikijos pusė. Ši graikų karta yra geriausiai išlavinusi per visą istoriją ir 300 tūkstančių graikų jau išvyko iš šalies iškodami geresnių gyvenimo. Taigi matome didžiulę problemą. Toliau klausimas apie tai, kaip skatinsime naują verslą. Na, mes norime paskatinti verslą, tačiau problema yra tai, kad Graikijos bankai vis dar serga, jiems trūksta kapitalo ir jie to kapitalo nesukops labai greitai. Dėl to labai sunku startuolius paremti. Tai ypač daug mes dėmesio skirsime šiam klausimui pagal dabartinės programas, o vėliau bus įsimta banko rekapitalizavimu, tuomet šios problemos bus įspręstos. Toliau. Buvo kartas klausimas dėl privatizavimo. Šiame memorandume kol kas išvengime kai kurių esminių sektorių privatizavimo, pavyzdžiui, energetikos ar vandens O apsisim memorandumuose buvo toks klausimas. Vis tik, kaip ne visose sektoriuose pavyko išvengti privatizavimo, kai kuriuose sektoriai turėtų būti valdžios nusavybė, pavyzdžiui, Pirėjo uostas, taip pat oro uostai. Tačiau net ir galvoje šį privatizavimą, mes visuomet reikalaujame, kad būtų ginami darbo santykiai, kad būtų išlaikomos tokios pats kolektyvinės sutartys, kokios buvo taikomas iki tol. Toliau. Yra daug klausimų dėl struktūrinių fondų, ypač jaunimo garantijų programą. Na, mes sutelkime ties to klausimu, kaip geriau panaudoti europinius pinigus. Ir dėl to mūsų ministerija sukūrėme atskirą pareigybę šėlinis ministras, kuris kaip tik užsijima būtent šiais klausimais. Tad dabar kokių skaičių pateikti negaliu, nes kaip tik šis pareigūnas e, geriau išmanyti šios klausimus negu aš. Tačiau galiu kol kas pasakyti tai tiek, kad į panašias programas 100 900 žmonių įtraukti tas programas. Ir Dar 210 tūkstančių ketiname įtraukti vėliau šią programą. Ta tikrai dirbame geriau negu ankstesnė valdžia. Toliau. Labai įdomus klausimų pluoštas yra, kuriais tie klausimai sakoma, kad yra problemų dėl socialinio dialogo ir kad taip pat, žiūrint tai, kaip vyko darybos, yra problemų dėl demokratijos stygiaus. Na taip, tai tiesa. Tačiau, kaip jau sakiau anksčiau, mūsų vyriausybė bei Sirija, na, Europą palaimėt kairieji, kurie graikiai yra Sirisa, mes norime išlikti Europos Sąjungoje. Nes norime sustiprinti socialinę dimenciją ir norime sustiprinti taip pat ir demokratinį institucijų potencialą tokių institucijų kaip Europos parlamentas. Tai yra viena priežasčių, kodėl būtent jūs kreipiamės ir prašome jūsų, kad rastumėte būdų, kaip geriau prižiūrėti naujas darybas. Tikrai nėra dvišalis klausimas tarp mūsų, vien, vien tik mūsų ir mūsų e, kreditorių. Tai yra tikrai bendras europinis klausimas. Ir giliau pamastę matome, kad per pasas šešis mėnesius Darybos vyko sunkiai, bet šitą pavyko pasiekti. Čia diskusija dėl darybos su Europa ir TVF. Kaip ponas Varufakis kalbė, pasakytų savo kalbas, tai jų žodžius išgirdavo iš karto visą Europą. Ir matome, kad yra ne nacionaliniai monologai, tais pačiais klausimais, ir įskaitant ir tarkime, taupimo klausimų, taupimo politikos klausimų arba dereguliavimo klausimų, mes dabar matome labiau struktūruotą dialogą, kuris vyksta jau tarptautiniu Europos lygiu. O tai yra būtina sąlyga kurti Europinį demokratijai. Nes jeigu nes neturim tokios bendros viešos erdvės, kur būtų galima apie tai kalbėti, negalėsime sukurti veikiančios demokratijos. Taigi šie dalykai vyksta kartu. Kartu reikia stiprinti ir socialinį aspektą, ir demokratinį aspektą. Europinių institucijų demokratinį aspektą. Toliau. Kitas klausimų pluoštas. Tai buvo klausimai dėl to, kaip būtų galima stiprinti socialinę dimenciją. Pirmiausia, būtų galima kurti naujas priemonės. Liuksemburgas, pirmininkaujantis Liuksemburgas, e, sukūrė šią idėją, štai kad reikia kurti darbo ministrų grupę Tai yra gera mintis. Ir viena tokių iniciatyvų, kurių reikia. Kažkas klausė apie papildomą naštą ir papildomas kontrolės. Na, tai yra priešikas dalykas. Kaip tik reikia atsverti tą tokį vienpusiškumą, ekonomikos vienpusiškumą. Ir reikia tam prieš pastatyti kaip atsvarą socialinį aspektą. Taip pat reikia plėtoti jau esamas priemonės. Pavyzdžiui, galima įtraukti visus politikos klausimus socialinį aspektą. Taip pat galime svarstyti apie tai, kad ES turėtų ratifikuoti ES hartiją, kurį pareigoja atskiras valstybės narės, tačiau ne pačią ES kaip Ir e, pamatinis šia klausimas yra kaip skatinti Europos socialinį dialogą. Ne tik atskirą nacionalinį dialogą vienai valstybė, bet dialogą Europos lygių. Ir kas čia svarbu? Turim galvoje Graikiją. Tai kaip tik svarbu yra kaip vykdyti tas struktūrinės reformas. Ne tik šitos teorinės pusės, kaip gerinti konkurentingumą ir tuo praktiškai iš tikrųjų gadinant socialinio dialogos sąlygas Graikijai. Ne, ne taip reikia daryti. Nes, pavyzdžiui, jeigu įstatymai nenumato galimybės drauga, bendrauti su socialiniais partneriais, tai tuomet na, neįmanoma dialogo kurti. Tuomet neįmanomas kolektyvinis turtis, neįmanomas socialinis dialogas, tam net sąlygų nelieka. Bet aš optimistiškai žiūriu Tiesa, kad nepavyko su partneriais pasiekti sutarimo dėl kai kurių dalykų, nepavyko pasiekti tokio sutarimo, ką norėjome, bet kad tai nuosis ketinimų protokolas yra tiesiog priverstinis mums kompromisas. Ir mes buvom priversti priimti tas neoliberales sėsinės priemonės. Mes bandėme tai atsverti kitomis priemonėmis, kuriomis siekime skatinti augimą, ir įtraukti salinį dimensiją į mūsų politinius sprendimus. Bet čia dar ne viskas baigta ir tai yra toks mūšis, kurio neįmanoma laimėti nacionaliniu lygiu. Bet ne tik mes negalime to laimėti, net ir pačios stipriausios e, valstybės negali laimėti to šios kovos. Būtent dėl to kreipiuosi jūs ir tikiuosi, kad būtent visi kartu galėsime sukurti demokratiškesnį, socialiai atsakingesnį Europą. Labai ačiū. Minister, sehr herzlichen Dank. Ich glaube, ich. Dėkuoju, ministre. Turbūt nereikia atkreipti jūsų dėmesio į tai, kad e, galime puikiai bendradarbiauti ir to norime. Taip pat pradžioje girdėjome, kad e, Graikija tapo ekstremizmo pavyzdžių Europoje, tačiau po krizės Daugelį ES valstybių narių socialinės teisės buvo pažeistos, ne tik dėl trojkos. Graikijos pavyzdys, aišku, išsiskiria. Man atrodo, mes pasiekėme tą e, vietą, kai atėjo laikas pareikalauti to, ką praėjusią savaitę minėjo ir Junkeris, o būtent, kad reikia iš naujo pradėti socialinį dialogą. Man labai įdomu, koks bus šio, šios naujos pradžios turinys ir, ir ką jie mums atneš. Tačiau turiu aiškiai pasakyti, kad socialinis dialogas nereiškia, kad susėsime prie stalo, o paskui pasidžiaugsime, kad galėjome pasikalbėti. Socialinio dialogo geriausia išraiška yra susitarimai tarp socialinių partnerių įmonės lygmenyje, regioninių, nacionalinių ir Europos lygmenių. Ir mes taip pat kalbame apie kolektyvinės sutartis, taip pat tarptautinės kolektyvinės sutartis. Man atrodo, kad tai yra socialinio dialogo esmė ir pastarojų metų daugelį Europos šalių, o ypač Graikijoje dėl krizės šis dialogas labai nukentėjo. Ir todėl, e, jeigu komisija būtų pasiruošusi, mes norėtume pradėti dialogą šiuo klausimu. Ketvirtadienį koordinatoriai apsvarstys jūsų pasiūlymą Aš siūlysiu, kad užimtumo komitete būtų sukurta stebėsenos grupė, kuri domėtųsi dėrybų eiga Graikijoje ir darbo sąlygomis. Ir paskui sutarsime, kaip elgtis toliau ir kokius ekspertus pasitelkti. Man atrodo, būtų taip elgtis geriausia ir džiaugčiausi, jeigu galėtume būtent taip ir bendradarbiausia. Taigi dėkoju, kad atvykote, dėkoju už jūsų pranešimą ir už tai, kad atsakėte į klausimus.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 socialinių teisių padėtį Europos Sąjungoje. Tačiau noriu pranešti dar kai ką. Trečiadienį vyks konferencija apie užimtumą ir socialinę sąnglaudą Europoje nuo antros iki trečios ir paskui nuo ketvirtos ir septintos valandos ASP 1G2. Ir ten Graikijos ministro pavaduotojas Antonopolos taip pat dalyvaus. Pasižymėkite tie, kam aktualu. Žinau, kad kai kas tikrai norėsite dalyvauti. Taigi trečiadienį nuo antros iki trečios ir paskui nuo ketvirtos iki septintos valandos vyks ši konferencija. SP1 gadu salėje. Taigi, keliaukime prie penktojo punkto ES socialinės ir darbo teisės ir ES vidaus rinkos teisė. Užimtumo komitetas užsakė tyrimą, kurį pristatysime dabar. Norėčiau pasveikinti profesorę Dagmar Šyk iš, uh, ir, ir pona Al Fereti iš Lyco universiteto verslo mokyklos. Jūs kaip tik pristatysite šios, šio tyrimo rezultatus, o paskui vyks diskusijos. Man atrodo, kad kai kurie rezultatai labai įdomus. Kas norėtų pradėti? Dėkoju. Dėkoju pirmininkė. Vokiečių kalba taip pat yra mano gimtoji kalba. Dėkoju, kad leidote mums pristatyti šį pranešimą jūsų komitete. Tai yra iššūkis, kadangi tokių tyrimų rezultatus pristato įvairiausių eksperto grupių atstovai. O šį kartą, kadangi kreipėtės į universitetą, e, būtent e, akademikai pristatinės tą tyrimą, nes mes patys jį ir parašėme. štai mūsų prezentacijos apžvalga. Mano kolegė Rūta Gabriela Alberti taip pat padės man pristatyti empirinius rezultatus. Tyrimas nebuvo užsakytas kaip kažkoks konkretus dokumentas. Europos parlamentas norėjo, e, kad atliktume bendrą tyrimą e, sąsajų tarp e, vidaus rinkos ir socialinių ir darbo teisių užtikrinant, kad jos yra praktiškai aktualios. O tai turėtų prisidėti, kad jūsų teisėkros pasiūlymai atlieptų mm, lūkesčius. O jeigu nebus atitikti paisoma konkurencijos teisės aktų, tai taip pat, kad galima būtų reaguoti. Mes nusprendėme e, remtis ES pamatinę hartiją. Jie yra privaloma ir, ir tai mums pasitarnavo kaip pagrindas. Jie užtikrina, kad socialinės ir darbo teisės yra tokios pačios svarios kaip ir vidaus rinkos teisė. Ir šis teisiškai privalomas instrumentas turi nulemti ES teisėkros institucijų ir teismo veiksmus. Remdamės į šią idėją e, suformavome rezultatus. Tyrinėjome, kaip e, įtampa tarp darbo ir socialinių teisų ir vidaus rinkos teisės gali būti sumažinta, kad abi pusės galėtų klestėti. Mes E, raginame keisti kryptį ir taip pat pateikiame rekomendacijas, bet noriu pabrėžti, kad tos rekomendacijos yra tik pavyzdžiai. Taigi dabar pakalbėsiu apie tradicinės perspektyvos apibendrinimą. Perspektyvos apie įtampą tarp socialinių darbo teisų ir vidaus rinkos teisės. Mes e, pagrindinį dėmesį sutelkėme į socialinės ir teisės, e, socialinės ir darbo teisės numatytas 12 ir 28 Hartijos straipsnėje, taip pat teisė į sąžiningas darbo te, sąlygas 31 straipsnėje ir teisė į socialinę apsaugą užtikrinama 34 straipsnėje. Ir šios teisės iš pradžių rėmėsi minkštaisiais teisės aktais ir direktyvomis, dar nėra visiškai įsitvirtinusios. O kalbant apie vidaus rinką, ji jau yra galiojanti ilgą laiką. Ir čia mes nagrinėjome e, paslaugų teikimo teisę, darbuotojų teisę ir taip pat e, konkurencijos teisę. Matote, kad papra... įprasta įtampa kyla, kai vidaus rinkos teisė yra prioritetinė. Bet jei pažvelgtume į norminę bazę arba iš naujo išnagrinėtume egzistuojančius teisės aktus, pamatytume, kad situacija yra visiškai kitokia. Kai iš tikrųjų yra tarpusavio sąsaja tarp socialinių ir darbo teisų iš vienos pusės ir vidaus rinkos teisės iš kitos pusės e, ši vidaus rinko teisė, rinkos teisės ir teisė iš dalies paremia socialinės ir darbo teisės. Ypač žvelgtume į kolektyvinės darbo teisės, e, jos, kurie jas gerai atspindi šis paveikslėlis. Taigi, dabar kolektyvinės darbo teisės. Visi suvokia, Viking ir Laval bylą ir jos reikšmę. Ji rėmėsi tą mintimi, kad teisė teikti paslaugas ir kurti įmonę gali kartais kirstis su kolektyvinėmis darbo teisėmis ir tokiu atveju jas reikia koreguoti, tačiau iš kitos pusės ekonominių laisvių pagrįsti nereikia todėl tradiciškai jos laikomos iššūkių, siekiant įtvirtinti kolektyvinės darbo teisės. Panašus iššūkis taip pat kyla dėl konkurencijos taisyklių, kadangi yra numatyta tik tai labai siaura išimtis. Pavyzdžiui, e, draudimas formuoti kartelius, kolektyvinės sutartis, taip pat piknaudžiauti dominuojančią rinkos poziciją, nes tai gali kenkti kolektyviniams darbo teisėms. Toliau, sąžiningos darbo sąlygos. Tai taip pat Tai taip pat yra susijęs su e, nesaugia darbo rinka, kai Keliaujantis per įvairias valstybės darbuotojai negali tikėtis tokių pačių darbo sąlygų. Tai taip pat pažeidžia ir vidaus rinkos garantiją užtikrinančią laisvą darbuotojų judėjimą ir teisę į vienodas sąlygas. Darbo sąlygas taip pat gali pažeisti ir viešųjų pirkimų sritis. Jeigu pažvelgsite į socialinės apsaugos ir socialinės apsaugos sritį, pamatysite, kad tai yra pats sunkiausias aspektas. Visų pirma, reikėtų, kad jis remtųsi vienodomis teisėmis keliaujantiems darbuotojams. Tačiau e, Teisingumo teismas paskutinėje byloje pradėjo kvestionuoti ribinių darbuotojų mm, sąlygas, kurie keliauja nuo vieno darbo prie kito ir ne visada jiems tai pavyksta. Socialinė parama ir apsauga taip pat gali susidurti su problemomis dėl vidaus rinkos taisyklių, nes socialinės apsaugos institucijos kai kuriais atvejais gali būti laikomos rinkos dalyviais turinčiais dominuojančią rinkos padėtį, ypač kalbant apie kolektyvinės, kolektyvinės sutartis. Panašiai, matome, kad kyla daug įtampų nacionalinėme ir ES lygmenyje. Ir čia noriu perduoti žodį Gabrielai. Ačiū, Dagmar. Ačiū, kad e, šiandien mus pakvietėte. Aš papasakosiu šiek tiek daugiau apie empirinį tyrimą. Kaip matote, e, mes dėmesį sutelkėme į keturias valstybės E, ir keturias studijas, į kurias į Ispaniją, Airiją, Švediją ir Lenkiją. Pažiūrėjom į vietoje surinktus atsakymus ir apie tai, kaip socialinės agentūros ir institucijos tai vertina. Nestebina turbūt tai, kad didžiausia trintis buvo nustebėta, tarp, pastebėta tarp laisvės tiekti paslaugas ir darbuotojų teisių. E, daugiausia sąlygų, e, teisų pažeidimų buvo nustatyta komandiruotų darbuotojų uh, sistemoje, ypač kada e, darbuotojai yra samdomi laikinųjų agentūrų. Ir labai įdomu pastebėti Airijos atvejai. Ten yra labai lengva rasti agentūras, išaiškinti agentūras, e, kurios piknaudžiauja būtent dėl e, silpno reglamentavimo. Pastebėjome, kad komandiruotėjai dažnu, darbuotojai labai dažnai dirba prastesėmis sąlygomis ir už mažesnį atlyginimą. Taip pat pasakytina po to, kai buvo e, panaikintas e, sutarčių, darbo sutarčių registras. Kaip matote iš šios citatos, e, mes apklausėme profesinės sąjungas Airijoje. Agentūros įdarbina žmonės dirbančius Airijoje, bet iš tiesų paaiškėja, kad jie Airijoje net nėra buvę ir nieko apie tą valstybę nežino. Airija kaip šalis yra pasirenkama tik dėl žemų mokesčių ir dėl e, palankių sąlygų, nes e, darbo sąlygos nėra dorai reglamentuojamos. Ir pasta, pa, įdomu pastebėti, kad e, darbdavių asociacijos ir profsąjungų atstovai kažkada susitarė, kad dėl to, kad tokiuose sektoriuose e, e, yra ieškoma, kaip geriau apginti komandiruotų darbuotojų sąlygas ir panaikinti socialinį dempingą. Iššūkiai e, darbuotojų paskirimo sistemoje. Daug kas sutarė su tuo, kad komandiruotų darbuotojų direktyvos įgyventinimo direktyva yra žingsnis į priekį, tačiau vis dar išlieka daug iššūkių, yra nepakankamai įgyventinamas dokumentas dėl nepakankamų finansinių išteklių, visų pirma nacionalinių lygmenių, kaip sakė mūsų, mums e, apklaustieji. Tačiau pastebėjome gana daug skepticizmo dėl to, kad e, kontroliuojami mechanizmai E, gali e, slėpti darbuotojus, kurie dirba negeromis sąlygomis. Ir vietoj to, kad tie santykiai būtų įforminti ir įteisinti, tik tai dar daugiau pilkosios zonos yra sukūriama. Airijos ir Švedijos profesinės sąjungos pabrėžia, kaip kokį svarbų vaidmenį atlieka profesinių sąjungų e, organizacijos e, komandiruojant darbuotojus. Jos rūpinasi su e, atitinkamos direktyvos įgyvendimo. Mums tai labai svarbu, tačiau e, nemažai iššūkių kyla dėl e, kolektyvinių e, susitarimų. Nuotraukoje matote globos darbuotojus. Tas sektorius yra itin pažeidžiamas, nes ten kolektyvinių sutarčių beveik nėra. Kita svarbis rytis, kurioje pastebėjome nemažai įtampos, ypač tarp laisvės teikti paslaugas ir socialinių bei darbuotojų teisų yra viešųjų pirkimų sritis. Mes tikėjomės, kad čia e, savivaldybės e, taiko silpną kontrolės priežiūros sistemą ir darbuotojų sąlygos nėra atit, pakankamai tikrinamas. Airijos atveju profesinės sąjungos gana palankiai įvertino galimybę pagerinti padėtį vietoje. Jeigu nauja viešųjų pirkimų direktyva bus įgyvendinta gerai, padėtis pasikeis, tačiau tuo pat metu matome, kad vis dar išlieka daug iššūkių. Airijoje buvo nustatyta atveju, kai profesinės sąjungos sugebėjo kolektyvinėse sutartyse įrašyti socialinius straipsnius. Tačiau Švedijoje išlieka dar nemažai diskusijų, nes ten e, kolektyvinės sutartys ne visuomet yra taikomos viešųjų pirkimų sektoriuje. Vis dar vyksta diskusija, ar viešųjų pirkimų direktyvos 18 straipsnis gali būti įgyvendintas, nes e, yra, e, nėra tokio visuotinai taikomo mechanizmo. Aš Vis tik manau, kad sugebėjome rasti pozityvių pavyzdžių. Vienas iš jų yra Vita Job, tai yra savivaldybių modelis. Ir e, matėme, kaip vietos administracija ir e, mokymo institucijos sugebėjo įtvirtinti e, darbo, darbuotojų m, sąlygų standartus. Tai buvo puikus pavyzdys, rodantis, kad profesinės sąjungos gali kontroliuoti standartų taikymą. Ir galiausiai Ypač probleminės mums pasirodė socialinės apsaugos ir socialinės pagalbos sektorius. Mes jau dabar žinome, kad komandiruotieji darbuotojai susiduria su rimtomis problemomis socialinių teisų srityje. Tačiau matome, kad vis daugiau ir daugiau vadinamųjų laisvai judančių darbuotojų susiduria su sunkumais. Kaip matote šiuose citatuose iš atsakymų e, Europos teisų vadinamai klinikai, e, vis labiau e, griūna e, darbuotojų anksčiau buvęs e, nustatytas statusas, griežtai apibrieštas statusas. Dabar matome, kad vis daugiau ir daugiau valstybių narių viena šaliai priima gairės, kuriomis yra apribojamos darbuotojų socialinės teisės. Taip yra pasinaudojama tuo faktu, kad Europos teismas nusprendė kad valstybė narė gali nuspręsti, ar darbuotojui turi būti taikomas tam tikros teisės ar ne. Dabar perinu prie vadinamosios imperinės dalies, mes kalbame apie e, lygiaverčio traktavimo principo taikymo, net ir vadinamiesiems laisvai judantiems darbuotojams. E, mes suprantame, kad e, laisvo judėjimo teisėmis ES negalima abejoti, todėl turime viską įtvirtinti. Ačiū. Ačiū labai trumpai. Nein, nie. nie. This was the reality on the ground, which... Tokia buvo praktinė realybė. Mūsų nuomonė jį turėtų pasikeisti. Kaip aš jau anksčiau sakiau, ES norminė bazė reikalauja, kad vidaus rinka vadovautųsi konstitucijos sąlygomis. Tai neturi būti kažkokia tai plati ir vidaus rinka be jokių socialinių teisių. Pagrindinių teisų hartija, kuri yra mūsų pagrindinis dokumentas, yra sudėtinga priemonė. Joje yra sukūriama prieštaravimų vidaus rinkoje. Viena vertus yra garantuojamos teisės verslui, e, verslo laisviai, o kita vertus e, e, garantijos socialiniams ir darbo teisėms turi būti numatytos. Bendrai pagrindinių teisių hartija e, prioritetą skiria fiziniams asmenims žmonėms ir jų orumui ir socialiniams teisėms. E, kaip yra e, elgiamasi su tarpusavėje prieštaraujančiams garantijoms? Hartijoje yra matytas diferencijuotas teisės. Viena vertus yra teisių numatytų pagal Europos žmogaus teisų konvenciją, jos atitinka žmogaus teisų konvenciją. Bet jeigu pažiūrėtumėte į E, konvenciją, tai pamatytumėt, kad ten yra 12 straipsnis, kuriame yra kalbama apie e, kolektyvinės darbuotojų teisės. Tačiau tolesnėse straipsniuose, 31 ir panašiai, yra pasakyta, kad profesinės sąjungos turi teisę sudaryti kolektyvinės sutartis ir vykdyti streikus, kad kolektyvinės teisės būtų garantuotos. Taigi kolektyvinės teisės yra garantuojamos 12 straipsnėje. E, Hartijoje yra numatyta straipsnių be jokių sąlygų, numatyta teisų be jokių sąlygų. E, yra tik tai 52 e, straipsnio pirmoje dalyje yra kalbama apie e, teisės pagal tam tikras sąlygas. Tačiau egzistuoja ir 52 straipsnio antra ir trečia dalys, kuriuose yra kalbama apie socialinį saugumą ir sąžiningas darbo teisės. Be to turime teisių, kurios savaime numato tam tikrus apribojimus, jos yra numatytos tik tai antriniuose teisės aktuose. Vienas iš tokių pavyzdžių būtų laisvė turėti verslą. Tas pats yra pasakytina apie kolektyvinės dėrybas numatytas 30, 28 straipsnėje. Kolektyvinis e, teisės, kolektyvinės dėrybos ten yra numatytas. Tai yra principai, kurie reikalauja teisės aktų, e, teisės aktai turi būti priimami, o kai kalbame apie socialinės pagalbos, socialinio saugumo ir užimtumo teisės, turime suprasti, kad 31 ir 51 straipsniai garantuoja tai. Taigi turim kalbėti apie laisvę vykdyti verslą e, pagal 16 straipsnį, 28 straipsnį kolektyvinės darybas. Jie turi egzistuoti paraleliai. Pagal proporcingumo principą nei vienos teisės negalima riboti labiau negu tai yra reikalinga, e, kad e, apsaugotų susijusią teisę. Mes manome, kad Tai reiškia, jog Teisingumo teismo precedentų teisė ateityje turės pasikeisti. Pavyzdžiui, ar avialinių Ryanair e. ginčas turėtų patekti į Teisingumo teismą. E, Iškyla klausimas, ar Danijos profesinės sąjungos gali pradėti streikus, kad užtikrintų, jog lakūnai ir e, e, žemės personalas dirbantis Ryanair turi vadovautis Danijos e, darbo sutartimis. E, Šis sprendimas yra priimamas kitaip negu Laval ar Vikingo atveju, kuriuose yra e, deramai laikomasi kolektyvinių darbo sutarčių. Suprantame, kad viskas priklauso nuo vidaus rinkos taisyklių, kolektyvinių teisių ir Hartijos 12 straipsnių. Nauja koncepcija, dabar perinu prie penktosios dalies ir apibendrinsiu ketvirtą dalį. Ši nauja koncepcija pati savaime neįsitvirtins. Ji e, įsit, reikalauja, kad būtų skatinama teisų laikytis, e, bus e, prašoma, kad būtų e, koreguojama precedentų teisė ir taip pat bus rūpinamasi socialinių veikėjų veikla ir reglamentavimu. Tai yra trys pagrindiniai veiksmai, kuriems mes teikiame rekomendacijas. Tai yra pavyzdžiai. Galėčiau dar pateikti pavyzdžių. Pavyzdžiui, turime skatinti naujos konstitucinės koncepcijos rūšis reikia kovoti su tuo, kad, su tuo mitu, kad yra nenusipelniusių gerai gyventi žmonių. Ir e, turime galvoti apie visus darbuotojus, ne tik apie vadinamosius e, periferinius darbuotojus. Turime galvoti apie socialiai atsakingus viešuosius pirkimus E, buvo jau minėta naujų viešųjų pirkimų direktyvos taikymas. Mūsų nuomonė yra atlikta pakankamai sutarčių apie kolektyvinės dėrybas, atlikta nemažai tyrimų e, apie kolektyvinės sutartis, kurios sukuria socialinio saugumo institucijas per sienas, o, nes dabar to, viso to nėra. Kai kurios teisės aktus reikės pakeisti ir tą patį mes galėsime pasakyti ir apie E, komandiruojamų darbuotojų direktyvą. Ja taip pat reikia keisti. Turime užtikrinti, kad užsienio darbuotojai darbo vietoje turėtų geras lygiavertės darbo sąlygas su visais kitais žmonėmis, nepriklausomai nuo to, ar jie yra vietiniai žmonės, ar yra vadinamai laisvai judantys žmonės. Bet kokiu atveju e, darbo santykių sistema turės būti pakoreguota visose šalyse ne tik tais atvejais, kai yra pasirašytos privalomos kolektyvinės sutartys. Mes manome, kad 2014 metų 54 metų direktyva dėl laisvos menų darbuotojų turėtų būti, ta, laisvos darbuotojų judėjimų turėtų būti taikoma visiems darbuotojams. Galiausiai matome, kad vadinamiai periferiniai darbuotojai, kurie daug keliauja, e, turėtų turėti pakankamai gerą socialinės apsaugos sistemą. Mūsų nuomonė socialinio saugumo išmokų sistema šiai kategorijai turėtų būti geriau išanalizuota. Galvojant apie socialinių darbuotojų ir socialinių partnerių sistemą, mes e, galvojame, kad socialiniai partneriai galėtų atlikti didesnį vaidmenį, kuriant socialinio saugumo institucijas ir reaguojant į įmonių krausimas į kitas valstybės, užtikrinant deramas sąlygas komandiruojamiems vazuotojams darbo vietoje. Tai turėtų būti numatyta remiant E, laisvo judėjimo teisių įgyvendinimą, kaip jau girdėjome iš ankstesnių pasisakymų, darbuotojų teisės ne visuomet yra efektyviai įgyvendintos. Bendrai darome išvadą, kad e, dar daug lieka judėjimo laisvės, kad išvengtume nereikalingos trinties tarp socialinių darbo teisų ir vidaus rinkos sistemos. E, pakeitimai gali Mm, būti reikalingi, jeigu pakeisime vidaus rinkos sistemą ir Europos parlamentas čia gali atlikti svarbu vaidmenį. Labai ačiū už tokį įtemptą pristatymo galimybę. Sehr, sehr herzlichen Dank. Hochinteressante Ergebnisse. Labai ačiū. Taip, tikrai labai įdomus duomenis, įdomus rezultatai. Apie tai, žinoma, galima kalbėti labai daug. Tad iš karto eikime prie diskusijų. Čia beje pasitęsta apie diskusiją apie Graikiją ir apie tai, kokį poveikį daro pasakelių metų politika. Tikrai laikas šių klausimų imtis. Šiandien tikriausiai jokių rezultatų nepasieksime, bet galima pradėti diskusijas. Taip, taigi pirmieji koordinatoriai, padėjai EPP. Prašau. Danuta. Taip. Ačiū. Na, tikriausiai esu ta šioje, šioje salėje, kuri labiausiai džiaugiasi šio tyrimu. Labai labai įdomus tyrimas. Buvo panašus tyrimas apie Italiją, tačiau ten daug ko trūko o daroma kitų panašių tyrimų, kurie taip pat buvo nepakankami. Tuomet tiesiog nebuvo patikama apibrėžiami klausimai, apie, nebuvo kalbama apie komandiravimą tinkamai, tad tikrai labai džiugu, kad šis tyrimas. Dėkoju visiems prie tyrimo prisidėjusiems ir turiu keletą klausimų. Ar matyti, ar vis tiek kitokių atvejų būna, kuomet komandiruojami darbuotojai, tačiau nesilaikoma įprastinės apibriešties komandiravimo, kai tai yra įmamas įvairių kitų priemonių. Gal galite patikslinti? Taip pat ir paaiškinti, kas kelia tokią praktiką. yra internetinės svetainės, kur yra aptariami pagrindiniai reikalavimai verslui. Verslas ten gali sužinoti, kokius reikalavimus turi atitikti, kad galėtų atitikti apibrištis. Ir ta informacija buvo išplatinta specialiai tam, kad verslininkai nepažydinėtų nuostatų. Siekime beje taip pat kovoti su tik pašto adresą turinčiomis įmonėmis. Šiais tokiais nepatikimais partneriais, kurie piknaudžiauja situaciją. kurie komandiruoja darbuotojus, neslaikydami reikalavimo. Tad ar matėte, kad tendencijų, ką galite rekomenduoti? Ačiū. Toliau Jūta Štenruk. Ačiū. Taip. Tikrai galiu paremti ir palaikyti ir suprasti daug ką iš to, ką pasakėte, ypač apie tą konfliktą tarp vidaus rinkos ir darbuotojų teisių. Ir šiaip pirmiau susidūrėjau nuo pat darbo Europos parlamento pradžios, nes panašu, kad Europos lygių yra yra žmonių, kurie mano, kad ekonominės laisvės metu turėtų būti prioritetu. na, nebuvo laiko pasirinėti šį tyrimą, tačiau kila klausimas, ką galima padaryti Europos lygių. Štai komandiruojamų darbuotojų direktyva, ją reikia gyvendinti. Panašu, kad jis situacijos nepagerino, o netgi pablogino. Vien dėl to, kad trūksta aiškių apibrieščių. Todėl būtų labai gerai, jeigu galėtumėt mums čia pradėti nes jūs apži... vertinote pamatinius teisės aktus. Tad kaip galima užtikrinti, kad e, asmenys tikrai būtų, kad asmenys būtų tikrai užtikrintos teisės, gautas pačias teisės, taip pat teisės gautas pačią atlyginimą. Kuo galim paremti šis teisės iš Europos Sąjungos teisės aktuose? Nu, taip pat, kad paminėta problema, kad kartais žmonės naudojami, kai komanduojami kitą šalį kad neužtikrinamos sąžiningos darbo sąlygos. Sakėte, kad institucijos turi aktyviau veikti. Tačiau ką turite galvoje, ar čia reikia, kad būtų grįžčiau kontroliuojama ar tikrinama, kad būtų kovoms piktnaudžiavimu. Kitaip nei kolegos, aš manau, kad reikia daugiau atskirų organizacijų, kurios susimtų priežiūrą tarptautiniu lygiu, kad žmonės nebūtų išnaudojami. Taigi labai ačiū už tyrimą. Tikrai pabrėžta daug labai svarbių dalykų. Kokiais jau sudūriau praktikoje, visi Europoje matome šios dalykus. Manau, kad tikrai padėsite mūsų tolesnėme darbe šiame komitete, siekiant užtikrinti, kad būtų galima apsaugoti darbuotojų teisės. Ačiū. Ačiū Antija McIntyre. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū padėkoti už pristatymą. Tikrai bus daug medžiagos, kur reikės ištyrinėti, išanalizuoti. Keletą klausimų iš užduoti. Jie siejasi su atskirų darbuotojų teisė išvykti iš savo šalies į kitą šalį Europoje, kad ta galėtų įkurti verslą. Čia kalbame apie tokius verslius darbuotojus, kurie nori įkurti naują verslą, galbūt teikti paslaugas. Užsimti amatų kokiu nors. aš savo adresu Jungtinė gaunu labai daug laiškų klausimų bei skundų iš asmenų, kurie bandė įsikurti Ispanijoje. Ir jie susidarė su įvairiomis kliūtimis, tokiamis nemokestinėmis kliūtimis, galėčiau pavadinti. Yra įvairių priemonių, įvairių kliučių, kurios trukdo jiems parduoti savo paslaugas, trūdo jas užsiimti savo profesiją. Ir man atrodo, kad štai matome tokį klasikinį pavyzdį, kad štai yra asmens teisė užsidirbti, jis turta teisę, jis gali teisę gyventi visoje vienigoje rinkoje, tačiau matome, kad sukūrimi barjerai. Ypač dažnai tai vyksta Ispanijoje bet iš ten apie, apie tą šalį girdžiu daugiausiai skundų. Taigi įdomu dabar, ar, ar jūs steb, savo tyrime matėte tokių tendencijų, kad atskiri darbuotojai, kai bando veikti savo iniciatyvą, Ispanijoje reikalis turės problemus. Ar matėte tokių tendencijų? Ačiū. Ačiū. Išaldės berats nieko nėra. Ne, atsiprašau nepastebėjo. Prašau. Dėkoju, aš džiaugiuosi galėdama susipažinti su šiuo tyrimu. Ten yra labai daug naudingos informacijos, kurią galime pasinaudoti savo komiteto darbe. Turiu kelis klausimus dėl komisijos darbų, darbo tari, programos. Čia sakoma, kad mes e, konkrečiai nagrinėsime komandiruojamų darbuotojų direktyvą. Ir toks selektyvus peržiūrėjimas tos direktyvos, e, ar jisai reiškia tai, kad iš esmės bus reformuojama ši direktyva ar tik tai iš dalies? Dėkoju. Doch, ich. Ačiū, iš Guė e Berots nieko nėra. Taigi. Prieš savaitę taip pat buvo klausimas su komisijos nare, kuris žadėjo spręsti ne tik, ne tik komanduojamų darbuotojų klausimą, tačiau ir darbo inspekcijų klausimą. Tai reiškia, kad reikia Europinės teisėkuros, kuri tvirtintų darbo inspekcijas, o galbūt pakanka nacionalinių priemonių, kurias reikėtų dar šiek tiek galbūt pagerinti. Taigi tokį klausimą žiūrėt. galbūt reikia daugiau kalbėti apie Europos standartų pritamą, taigi aš tik klausimą užduočiau. O dabar žaliųjų vardu prašau. Ar žaliųjų nieko nėra? Tuomet FDD taip pat nėra. NF Dėkuoju, pirmininkė. Žinome, visi žino, kad Europos Sąjunga nebus gyvybinga, kol nebus įgyvendinta e, socialinė ir fiskalinė lygybė visose šalise. Ir kol tai bus neįmanome, tol Europa pernelyg greitai auks. E, tai bus klaidinga ir auks ta spraga tarp 28 valstybių narių. Ir tai parodo, kad tokia lygybė bus dar labiau nepasiekiama. Ja dar sunkiau pasiekti, nei kad įtvirtinti teisės vidaus rinkoje. Ji pernelyg dažnai e, pati trukdo tom teisėmis. Vidaus rinka pati dažnai yra kliūtis tom teisės, teisėms įgyvendinti. Mūsų parlamentas ir mūsų komitetas yra tiesiog mašina, kuri gamina tam tikrus neaktualius produktus. Ir dėja ši, šiame tyrimė siūloma dar daugiau direktyvų ir dokumentų priiminėti, todėl reiškia, kad ji dar labiau siūlo komplikuoti tą tą mechanizmą, tą mašiną. Regeln, wie sie in Gesetzen drinstecken, kommen nun mal nicht ohne Kontrolle aus. Taip ačiū. Na, visas taisyklės bus galima sudomėti, jeigu bus ir inspekcija. Tokia pastaba iš šono. O dabar žodis Jongerijus. Ačiū. Turiu porą klausimų dėl šio tyrimo. Dėl, dėl peržiūros, dėl to, kad reikia peržiūrėti komandotų darbuotojų direktyvą. Tai jeigu gerai supratau pristatymą, tai buvo pasakyta, kad štai pagal šią studiją peržiūra turėtų paskatinti pakeisti komandiruotų darbuotojų direktyvą. Ir to reikia tam, kad Europos teisingumo teismas galėtų tinkamai priimti sprendimus, nes dabar teisme bandoma vertinti ir ekonomis socialinės teisės. Tai ar aš gerai supratau jūsų tyrimą? Nes komisija kalbėjo, kad paskelbs komunikatą, kaip šį klausimą spręs. Tačiau ar to užtektų tam, kad būtų užtikrintas socialinė apsauga būtų ištikta visiems vienodo lygio. Tad čia dvis klausimas yra. Toliau, kas klausimas yra socialinis dialogas. Jis minėtų, kad partneriai kartu turi sudaryti sutinkamas sutartis. Mes ką tik matėme pristatymą apie tai, kaip socialinis dialogas plėtojamas Graikijoje. Manau, kad tai, kas pasakyta apie Graikiją, galioja ir kai kuris kitose šalise kad tiesiog niekas to nesidomi nei trojka nesidomi to, komisija to nesidomi. Kaip spręsti socialinio dialogo problemas? Nes reikia, kad socialiniai partneriai padėtų kovoti su darbuotojų išnaudojimu. Ačiū. Ačiū. Regner. Ačiū labai, labai ačiū už pristatymą. Pirmikant prašyčiau tą, tą tyrimą siūsti tiesiai kaip teisingumo teismui. Labai gerai, kad mūsų komitetas gavo progą svarstyti šį klausimą. Ir manau, kad reikia patlinti šią įdomią studiją su kitais komitetais. Labai aišku buvo pristatymas, tačiau turiu porą klausimų. Pirmiausia, apie tos toks trumpalaikius darbus, kur mokama ne už dieną, tarkim, bet už valandą ar net dar smulkesnį vienetą. Kartais čia labai jauni asmenys dirba šį srityje, ypač skaitmenės srityje, teikia paslaugas. Žinoma, skaitmenės sektorius plėtojamas yra, jis labai naujas, reikia tai atsižvelgti. Bet tikrai šį klausimą reikia spręsti. Kai, ką Jūs pasakytumėte, turint galvoje skaitmeninės sektoriaus naujienas, kaip čia mes galime dirbti, kad galėtume sukurti tinkamas, tinkamą darbo teisę, kad galėtų sveikti į vieningą rinką skaitmenimas aspektu. Tai buvo vienas klausimas. Toliau, kas klausimas yra dėl teisingumo teismo ir dėl minėtusios bylos. Na, valstybės narės labai atidžiai sprendžia socialinio draudimo klausimus. Koks jūs manimo čia turi būti geras jos sprendimas? Ačiū. Ačiū. Toliau Repski. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu porą klausimų. Kalbėjome apie darbuotojų komandaravimą. Tai labai svarbus klausimas yra svarbus mūsų dėmesio centre. Tačiau taip pat reikėtų pakalbėti ir apie tą darbuotojų mobilumą, kurie juda per sieną, tai yra tarpvalstybinės darbuotojai. Apie 3 procentai Europos darbuotojų patenka šią kategoriją. Matėme tyrimą šių klausimų. Taip pat kalbėjome ir apie darbo teisę ir vidaus rinką. Čia klausimas, galbūt jūs matėte savo tyrimą darydami ir kokių papildomų daugiau problemų, kokių atsiranda Jūs kalbėt, kad Lenkija buvo studimas atskirais problemiškais atvejais apie tai, kad Lenkija kartais pritaiko labai tradicinės senoviškas priemonės dar iš socialistinių laikų ir dar iš senesnių laikų. Taigi tokia svetinga situacija. Lenkija jau, žinot, tikrai jau yra posocialistė, tačiau to pačiu matome ir neoliberalizmo naujų tendencijų. Na, nenočiau per daug kritikuoti kolegų iš Britanijos. Taip pat jūs kalbėjote apie kolektyvinės sutartis įmonių lygių. Kalbėti, kad 60 procentų darbuotojų, 10 procentų verslo Lenkijoje tuo susiduria. Galbūt būtų galima išsimiau daugiau, daugiau duomenų gauti. Aš negalvoju, kad dabar Lenkijos ekonomika yra posocialistinė. Nes ta paskaita, kad vis tik Lenkijos ekonomika yra labai panaši į bendrai rytų, ir rytų Europos ekonomikas. Tačiau galbūt gal matos kai kurios desnės problemos. Tai yra tai, matome čia, tai kas vyksta naujoje Europoje. Panaši problema, aišku, ir Graikija. Tačiau būtent čia kaip tik ir pačiausiai plėtojasi neoliberalios tendencijos. Manau, kad na, problemos taip pat gali pristi kitas šalis. Pavyzdžiui, Vokietija, įmonės migruoja tarp šalių. Bet, bet matome, kad kil problemų dėl profesinių sąjungų darbe, kai jos derasi dėl starčių. Na, kelias tokias turi bendras pastabas, kuris norėjau užsakyti. Manau, kad šiame komitete Reikia tikrai atkreipdėmės į realybę, apie tai, kaip veikia vidaus rinka. Ir norime, kad e, vidaus rinka jinai būtų vieninga ir būtų sąlygos vienodos, tačiau taip nėra. Yra didžiulis skirtumas, pažiūrėjau, tarp Lenkijos ir Švedijos yra didžiulis skirtumas. Ir manau, kad kalbant apie komandos darbuotojus, reikia tų skirtumų nepamiršti. Tai ypač svarbu yra smulkos vatinio verslo srityje, kuris šalise. Tačiau taip pat reikia nepamiršti ir didžių įmonių, tarptautinių korporacijų, nes jos plečiasi visoje Europoje, pas pastaruoju metu ateina į Čekiją, Vengriją, Lenkiją, ateina tas šalis, kurių sąlygos yra gerokai kitokios negu sąlygos, kurios veikia Vokietija arba Švedija. Ačiū. Dabar kreipiuosi į komisiją ir paskui vėl suteiksiu žodį pranešėjai. Žinoma, kad yra socialinių skirtumų, pramoninių santykių skirtumų, tačiau mes net neturime racionalaus supratimo ar vieno bendro apibrėžimo dėl to, kas yra darbuotojas, kaip ir sakė ponė Regner. Dabar mes matome, kad niekaip nesugebame nesugebame apibriežti darbuotojų, jų yra įvairiausių kategorijų. Kaipgi juos visus apibriežti, man atrodo, kad reikia kartu su komisija aptarti šį klausimą ir pasižiūrėti, ar kaip nors mm, galima sugalvoti tinkamą apibrėžimą, nes dabartinė situacija yra mums nesuprantama, nes neturime tinkamą apibrėžimo. Ši diskusija vykti privalo. Ir čia kalbame ne apie valstybių narių įvairovės sužlugdymą. Reikia užtikrinti, kad žmonės turėtų tas pačias teisės netgi dirbdami skirtinguose sektoriuose. O dabar žodį suteikiu komisijai, ponas Tanum. Ir, ir ponė Tanum, iš Europos komisijos. Aš norėčiau padėkoti Jums už pranešimą, mes jį e, atidžiai perskaitėme, išplatinome tarnybose ir jį atsižvelgsime tolesnėme savo darbe. Dėkuoju. Dėkuoju. Tada grįžtame prie pranešėjų. pranešėjų. Galbūt galėtumėte atsakyti bent kelis iš tų pateiktų klausimų. Taip, pabandysiu. Klausimai dėl darbuotojų, kurie piknaudžiauja komandiravimu. Taip, jau dabar yra atlikta daug tyrimų šioje srityje ir mes rėmėmės ID Consultant ir Bertesman Stiftund tyrimais Ir 95-96 mūsų tyrimo puslapyje yra apibendrinami šie rezultatai. Mes taip pat atlikome naują empirinę studiją apie piknaudžiavimą komandiravimu. Ir paaiškėjo, kad, sakykime, Vokietija, Vokietijai neleidus darbuotojams iš rytų šalių po plėtros laisvai atvykti, darbuotojų komandiravimas tapo alternatyva e, laisvam darbuotojų judėjimui. Ir tai ne visada, aišku, kelia piknaudžiavimo problemų, bet e, problema yra ta, kad žmonės tiesiog kitos alternatyvos neturi. Ir todėl mūsų pranešime sakoma, kad e, teisiškumo principas priimančioje valstybėje turi būti įdėktas ir jį turi būti atsižvelgiama rimtai. Jūta Steiner taip pat e, klausė, iš kur yra paimtas tas e, lygiai teisiškumo principas. Visų pirma, tai remiasi laisvų darbuotojų judėjimų ir sąlyga dėl vienodų sąlygų. O kodėl tai netaikoma komandiruotėms darbuotojams? Ogi todėl, kad lais, laisvas darbuotojų judėjimas gali būti pat pa, pa, pažeidžiamas, e, tai darant prielaidą, kad reikia darbo vietoje taikyti darbo teisę. Konstatuojamoje dalyje sakoma, kad nesažiningas elgesys su komandiruotais darbuotojais yra kyla dėl, dėl nuostatų susijusių su laisvų darbuotojų judėjimu. Ir man atrodo, kad reglamentuojančiose teisės aktuose nereikėtų numatyti hierarchijos tarp laisvai judančių savarankiškų darbuotojų ir komandiruotų darbuotojų. Tam reikės e, sukurti teisės aktą. Hartijoje ir sutartyje šiuo tikslu yra numatytos tam tikros nuostatos. Taigi aš negaliu pasakyti, kas piknaudžiauja su komandiravimu, tiesiog sakau, kad e, ši praktika įsigalėjo kaip alternatyva laisvam darbuotojų judėjimui. Pavyzdžiui, labai dažnai iš Lenkijos į Vokietiją atvyksta seselės, medicinos seselės, jos yra komandiruojamos, nes laisvai žiedamos jos to paties darbo negautų. Ar norime sukurti europinės institucijas kontroliuojančias? Mes nesvarstėme galimybės įkurti Europos darbo inspekciją. Mes svarstėme apie tai, ar nebūtų geriau tuose sektoriuose, kur labai įsigalėjęs komandiravimas, sukurti konkrečias tam sektoriui taisyklės pagal kolektyvinio dėrėjimo sistemą ir užtikrinti, kad to sektoriaus darbuotojai gautų tinkamą socialinį draudimą kadangi kai kurie mūsų pašnekovai sakė, jog tas socialinis draudimas ne visada veikia sklandžiai. Manome, kad visose valstybėse komandiruotų darbuotojų teisės turėtų būti tokios pačios. Toliau. Kaip dėl socialinės apsaugos labai judiems darbuotojams ir komandiruotėms darbuotojams. Tai taip pat gali būti numatyta teisės aktuose arba kolektyviniuose susitarimuose. Bijau, kad turiu nuvilti ponę Makintają Mes iš tikrųjų nesidomėjome apie laisvai judančių savarankiškai, savarankiškai dirbančių asmenų e, situaciją. Ir todėl ne, negavome daug atsakymų per pokalbius į šios klausimus. Į, taip, taip, aš visiškai sutinku ir tai yra labai svarbus klausimas susijęs su tais ribiniais darbuotojais, kaip tuos darbuotojus apibriežti, kaip apibriežti jų užimtumo statusą, nes tai yra labai svarbu, kalbant apie socialinę apsaugą. Ir tokių darbuotojų skaičiaus didėjimas mus privers e, tikrai rimtai pagalvoti apie tinkamas apibrieštis. Taip pat buvo keli klausimai apie tai, ar komandiruotų darbuotojų nuostatos e, turi būti platesnės nei, nei dabartinės. Mūsų siūlymų reikėtų peržiūrėti šią direktyvą, nes dabar ji neužtikrina vienodo elgesio su tais komandiruotais darbuotojais visais atvejais. Ar mes norime, kad būtų kuriama daugiau teisės aktų? Na, mūsų siūlomos priemonės šioje srityje yra mišras, nes kai kuriuose srityse geriausia būtų užtikrinti autonominį reglamentavimą, kurį vykdytų socialiniai partneriai. Taigi mes nesakome vien tik tai, kad norime Europos, federalinės Europos, mes sakome, kad kai kurie klausimai turi būti išspręsti Europos lygmenių, o kiti ne. Buvo pateiktas klausimas apie tai, kaip kolektyvinės darbo teisės apie kurias kalbame savo tyrimę, kaip jas galima būtų apsaugoti, kai trojkos taisyklės ir naujosios ekonominės valdysenos principai kvestionuoja kolektyvinės darbo teisės nacionalinių lygmenių. Šį klausimą nesigilinome, nes tyrimas buvo skirtas vidaus rinkai, tačiau konstitucinio sąlyginumo idėja, žinoma, turi būti taikoma ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Taigi, Kaip dėl e, ribinių darbų, kaip ir sakė Gabriela, visada naudinga atlikti empirinės studijas. Man buvo labai įdomios Horizonto 2020 studijos tyrimai, kurias minėjo Jūta. Man atrodo, kad ši diskusija prisidėjo prie darbo jėgos suskirstimą, nes jeigu pradedame kalbėti apie tipinį ir netipinį ir ribinį darbą, tuomet susidaro skirtumai ir tam tikros grupės, o labai svarbu sukurti mm, apibrėžimą, aišku, tai nėra lengva, bet reikia apibrėžti visų pirma patį darbą. Ir kai tik tai įvedame ribas, sakykime, kelios valandos per savaitę ar kelios valandos per dieną, mm, tai iš karto atsiranda skirstimas. Alimanovič bylą įtraukėme paskutiniu, paskutin, paskutinėje vietoje ir būtent šis, ši byla parodo, kaip su kokiais sunkumais susiduria kartais judantis darbuotojai. Ta šeima nuvyko į Vokietiją ieškodama darbo ir jį susidūrė su dideliais sunkumais. Tai yra nauja dimensija. Žmonės, kurie jau yra integravęs į darbo rinką, nors, nuo darbo rinką, nors ir nelabai sėkmingai, nebegali išlaikyti savo kaip darbuotojo statusą. Net ir Varselėt, generalinis advokatas, e, siūlė kitokį sprendimą, sakydamas, kad tokiai darbuotojų kategorijai kurie nėra įsitvirtinę darbo rinkoje, bet rado ribinį darbą, taip pat turėtų būti laikomi darbuotojais. Ir mes taip pat laukiame, kol bus išnagrinėta Kacija Nietų e, byla. Ji turėtų būti išnagrinėta netrukus. Tai yra panašus atvejs apie ribinį darbą. Pono Krasnovickio klausimas. Dėja, iškraipau jūsų vardą, atsiprašau. Taip, jūs esate teisus. E, Lenkijos reakcija į vidaus rinką yra inovatyvi ir iš tikrųjų matome e, derinį ne tik socialistinių, bet ir iki socialistinių laikų derinį ir taip pat kitų elementų derinį. Ši sistema iš tikrųjų verta dėmesio. Le, į Lenkiją atsižvelgiame, nes yra didžiausia rytų šalis ir mums jį buvo todėl įdomi šiame tyrime. Amazonės pavyzdys. Man atrodo, jis yra labai geras. Amazonė į Lenkiją perkelė tam tikrus darbuotojus, kad išvengtų Vokietijos profsąjungų streikų ir iš abiejų šalių buvo tam tikr, imtasi tam tikrų veiksmų, kad būtų galima išvengti e, darbuotojų supriešinimo. Tai yra tarp nacionalinė profsąjungų veikla, kuri, manome, yra būtina norint tinkamai įdėk, papildyti ES teisės aktus. Teisingai pastebėjote, kad ES egzistuoja šalyse įvairiose, pavyzdžiui, Švedijoje, Airijoje. Kodėl Kodėlgi mes laikome Švediją ir Airiją panašiomis? Todėl, kad pas juos yra savanoriška darbo sutarčių sistema. Taip pat yra skirtumų ir pačioje vidaus rinkoje taip pat MVI ir daugia nacionalinių įmonių tarp Lenkijos ir Švedijos. Ir taip pat norėčiau grįžti prie Makintaja klausimo dėl situacijos Ispanijoje. Ar ten sudėtingiau e, įveikti biurokratinės kliūtis? Na, mes konkrečiai ne, ne, nesidomėjome laisvai judančiais darbuotojais, bet pastebėjome, kad Ispanijoje kartais sunku užtikrinti tinkamą socialinių teisų įgyvenimą, jeigu nėra dvišalių sutarčių. Taigi į tai dėrėtų pasigilinti labiau. Tikiuosi, kad per tas tris minutės tinkamai atsakiau jūsų klausimus ir mūsų elektroninio pašto adresai taip pat jums yra žinomi, todėl galite kreiptis į mus ir po to. Also mir war vorher schon bewusst. Labai ačiū. Labai gerai, kad mokslininkai sugeba per tris minutės atsakyti. Tos trys minutės buvo labai svarbios. Jūsų pasisakymas buvo labai įdomus ir naudingas ir jis mums duos maisto peno pamastymams ateityje. Padarysim nedidelę pauzę ir paskui sugrįšim vėl prie jūsų. Bet aš priimu jūsų pateiktą pasiūlymą atsiųsti, e, nusiųsti šią ataskaitą Europos teisingumo teismui su jūsų detalė rekomendacija. Ačiū kol kas ir dabar perinu prie kito darbotvarkės klausimo, pasakydamas, kad liko 25 minutės šiam klausimui ir e, kalbėsime apie Europos mikrofinansavimo priemonės e, pažangą ir jos įgyvendinimą. Pranešėjas e, dabar George Beck, jis perėmė vėl šį dokumentą, nors buvo vienu metu atsisakęs, taigi žodis dabar jam. Sudėjom. George Bach. Ačiū kolegos, aš atstovauju Sven Šulc. Sven Šulce. E, ji turi mažą mergytę, todėl negalėjo dabar dirbti toliau šiuo, šiame dosijai. Na, e, taigi aš kalbu dabar apie mikrofinansavimo priemonę, kuri yra kuriama. E, pirmiausia, ji orientuota į skurdžias, besivystančias šalis, bet taip pat galvojame, kaip ją tą perkelti į E, Europą. 500 milijonų eurų turėjo būti išleista per kreditavimą ir e, manėme, kad tai leistų žmonėms patenkinti bazinius poreikius. Galvojame apie šios priemonės daromą poveikį ir kaip ją galėtumėm patobulinti. Jau vyko klausimas, visa grupė ekspertų E, pasisakė, pristatė pasiektą pažangą ir dabar matome, kaip programa bendrai veikia. Ji prisideda prie Europos 2020 tikslų įgyvendinimo, tačiau yra vis tik sričių, kuriuose mūsų lūkesčiai nėra tenkinami. Ir Sven Šulce e, apie tai kalbėjo, e, kai, kurių, kai kurios E, jautrios grupės nebuvo pasiektas, kaip mes tikėjomės, o kreditavimo institucijos teikiančios ataskaitas e, turėtų ištobulinti savo darbo metodus. E, tuo tikslu yra pateikta pakeitimų ir manome, kad reikėtų daugiau pagalvoti apie naudos gavėjus ir jų vykdomą veiklą. E, darbas turėtų būti tikslingesnis ir labai svarbu, kad mes įvertintume pinigų stoką naujoms E, naujai besisteigiančiom įmonėms. Labai svarbu, kad e, galėtume įgyvendinti užimtumo ir socialinių inovacijų programą EASI. Tai turi atnešti praktinės naudos žmonėms, kurie pavyzdžiui, bando, pavyzdžiui, sukurti verslo planą. Iš viso yra pateikta 99 pakeitimai, porą jų tik paminėjau ir labai svarbu suprasti, kad Valstybėse narėse reikia sukurti kontaktinius taškus, e, kurie e, rinktų mikrokreditavimo informaciją. Tie taškai turėtų pasiekti ir kaimo teritorijas. 33 e, ir 34 pakeitimai tam tikslu yra pateikti. Taip pat labai svarbu metodiškiau vertinti duomenų rinkimo galimybės. Reikėtų pagalvoti, kaip tos, kiek ilgai tos įmonės išliks, kiek jos išgyvens ir kaip jos iš tiesų prisideda prie uh, valstybės raidos. 55, 6, 7 pakeitimai ta, tuo tikslu yra pateikti. 42 pakeitimas, man atrodo, truputėlį e, sudėtingesnis, nelabai įsivaizduoju, kaip jį galėtume įtraukti į pranešimą. Kalbame apie kreditavimo institucijų uh, E, elgesį, jų veiksmus. 21 pakeitimas buvo pateiktas, bet paskui jis buvo perkeltas į kitą dokumento dalį ir pernumeruotas. Taigi, pranešėjo nuomonė yra pateikta pakeitimų, kurie nėra visiškai suprantami ir galbūt mes galėtume apie juos pagalvoti. Galvodami, pažiūrėjau, apie 74 pakeitimą, apie Elgesio kodeksą. 43 ir 44 pakeitimai. Juose yra kalbama apie tai, kad reikėtų patikrinti organizacijų, kurios teikia kreditus finansinį pajėgumą. Taip pat būtina pagalvoti apie uh, organizacijos formatą. Tai galėtų būti kažkas panašaus į ispanišką variantą, kuris gana neblogai veikia tai būtų įmanoma e, padaryti tik tai ribotai ir kažer tai būtų galima iš tiesų gyveninti visose valstybėse narėse. Svarbu įvertinti kapitalo dalį. Ir galbūt būtų įmanoma, e, reikia įvertinti galimybės su turimomis mikrofinansavimo organizacijomis. E, jungtis su, e, kaip čia ryšys su Europos socialinių fondų ir e, žimtumo ir socialinių inovacijų programa turi būti įvertas. 19 pakeitime apie tai yra kalbama. Sven Šulc mano, kad būtų įmanoma pasiekti kompromisą ir šešėliniai pranešėjai ragins pradėti dėrybę su šešėliniais pranešėjais dėl 43 pakeitimo. Paskui prasidės turbūt dvišaliai susitikimai per plenarnio posėdžio savaitę. Ačiū. Ačiū Džordžiai Bachai. Ačiū. Dabar žiūriu į pranešėją Lopes. Ačiū. Kalbėsiu trumpai. Dėkoju kolegai pirmiausia, nors Sveno čia ir nėra. Dėkoju už nuveiktą darbą. Ir Manau, kad yra labai gerai parengtas projektas ir galime per artimiausias savaitės jį ištobulinti. Džiaugiuosi, su, e, džiaugiuosi pateiktais pakeitimais. Beveik šimtas iš jų frakcijos didelė dalimi sutarė dėl to, kurie kryptimi eiti. Tik dėl poros dalykų reikia išsakyti šiokių tokių abejonių. Pirmiausia, dėl informacijos teikimo e, tam tikroms programoms ir e, įvert, jų daromos įtakos įvertinimo finansinės priemonės turi skirtingo poveikio. Mes norime įtvirtinti e, bankų tarpininkus ir suteikti jiems reikšmingesnį vaidmenį. Matome, kad vartotojų diapazonas yra labai platus ir galbūt jie galėtų pasinaudoti ES programomis ir e, jas galėtume pasitelkti be kita ko ir lyčių skirtumams sumažinti reikėtų pagalvoti ir apie tai, kaip mm, paskolų gavėjai, e, kaip galėtume padėti paskolų gavėjams po to, kai jie jau gauna kreditą. Per e, klausimą tą temą, e, labai daug buvo tą temą kalbama, e, socialinio poveikio, socialinės neligybės mažinimas. E, reikėtų galvoti apie projektus, kurie turi teigiamos, teigiamos įtakos. E, per artimiausią savaitę, aš manau, mes apie tai pagalvosime. Ačiū toliau, Olrika. Trebesijus. Pirmiausia, dėkoju ir noriu pasakyti anksčiau kalbėjusiam, kad e, ponas Švabas, pagrindinis pranešėjas, sukūrė labai gerą e, pagrindą Europos mikrofinansavimui. 99 pakeitimai, apie kuriuos kalbėjo ponas Bachas, šiek tiek pakoreguoja tekstą Deja, daugelis jų išlieka tik tai tuščios svajonės. Man kartai susidaro įspūdis, kad užimtumo komitetas nori e, labiau centralizuoti e, negu socialistinės valstybės, o mes kalbame apie rinkos ekonomiką. Darbo rinka turi būti deramai reglamentuota. Išskirsiu dviejų rūšių pakeitimus, kurie mane nustebino. Yra pateikta daug pakeitimų, kad būtų įtrauktos nepalankiose sąlygose gyvenančios visuomenės grupės. EPP frakcijos atstovas norėtų įtraukti jaunimą, pensininkus, bedarbius, žmonės gyvenančius kaimo teritorijose, moteris. Aš manau, kad galėtumėm galbūt su to ir sutikti. Galbūt tada visa sistema ir veiktų geriau. Yra pateikta ir daug kitų pakeitimų ir prašymų dėl papildomos paramos e, kreditus gavusiems asmenims. Manau, kad tai yra geras pasiūlymas. Tačiau e, su tuo susijusios išlaidos turi būti numatytos iš anksto ir apskaičiuotos sistemoje. Tik e, tada mes galėsim pasiekti realių rezultatų. Ir dabar perinu prie savo pagrindinių pasisakymų, pagrindinės minties. E, valstybėse narėse neretai e, prastai funkcionuoja bankininkistės sistema. E, per klausimą kalbėjo vienas ekspertas ir sakė, kad Bulgarijos bankininkistės sistemoje 20 procentų yra blogų paskolų. Italijoje panašus skaičius. Reikėtų pagalvoti apie bankininkistės sistemų pagerinimą, ypač silpnuosiuose ES regionuose, perinamai laikotarpį išgyvenančiuose regionuose turime sukurti tokią bankininkystės sistemą, kuri reikštų, kad e, bankai turi būti sustiprinti. 32 pakeitimas reikalauja, kad dėl jo būtų balsuojama kaip dėl vieno iš pagrindinių. Buvo patikta nemažai prašymų, kurie rodo, kad e, nemažai prašymų paskoloms buvo atmesta. Niderlanduose apie tai buvo kalbama ir pakeitimas yra parengtas būtent Niderlandų patirtimi remiantis. Manau, kad šis dokumentas apimtų grupės, kurios e, gyvena palank, mažiau palankiomis sąlygomis. Spalio mėnesį, kiek žinau, dar kartą bus, šį mėnesį dar kartą bus kalbama ta tema ir tada darbiaus daugelis pranešėjų. Ačiū Renata Weber iš Aldė frakcijos. Kolegos, visų pirma, leiskit man atsiprašyti už Renatą Weber, nes jos pačios šiame posėdėje e, nėra. Perskaitysiu keletą eilučių jos vardu, kaip Aldė šešėlinė pranešėja. Mūsų šešėlinė pranešėja dėkoja pranešėjai už labai gerai atliktą darbą rengiant šį dosiją ir ji nori toliau su pranešėju dirbti. Savo ruoštų, kaip ir kitų Aldė kolegų vardu, ji pateikė pakeitimų, kuriais pats pranešimas pakeistas labai nedaug. Tarp pagrindinių šiuose pakeitimuose išskirtų aspektų yra šie mikrokreditų finansavimo priemonės potencialas stiprinant užimtumą kaimo teritorijose arba teritorijose, kur gyvena daugiau pažeidžiamos visuomenės grupių. E, turime galvoti apie visuomenės e, socialinį integralumą. Kitose pakeitimuose yra kalbama apie e, informatumą didinamą valstybėse narėse ir skirtingose bendruomenėse. Informatumą apie šią priemonę didinimą. Tai leistų pagerinti žmonėms galimybės naudotis šią priemonę ir pasiekti galutinį tikslą. Kita vertus, Renate Weber mano, kad labai svarbu valstybėms narėms surinkti uh, E, duomenis ir keistis žiniomis apie mikrofinansavimo priemonės pasiteisinimą jų, valsty, jų teritorijoje. Taip jos galės viena iš kitos pasimokyti ir geriau tą priemonę gyvendinti. Pagirtina yra tai, kad Europos komisija tarp bendrųjų šios programos tikslų įtraukė vartotojų, e, darbuotojų geografinio mobilumo skatinimą, e, lyčių lygybės skatinimą ir kai kuriuos kitus aspektus. Mūsų šešėlinė pranešėja prašo, kad Europos komisija įvertintų, kokiu mastu būtų įmanoma suderinti du labai skirtingus e, Europos e, instrumentus - mikrofinansavimo priemonę ir darbuotojų finansavimo dalyvavimo priemonę, finansinio dalyvavimo priemonę. Aldė šešėlinės pranešėjos nuomonė, ši nuomonė, ši alternatyva būtų labai gera galimybė suteikti daugiau galimybių bedarbiams, kurie nori pradėti savo mikro, įsteigti savo mikro įmonės, pradėti mikro verslą, arba ir jeigu jie neturi pinigų arba turi nepakankamai. Ačiū. Ačiū. Toliau turėtų būti Ines Zuber, gal vėliau ateis Karima Deli, turėtų kalbėti žaliųjų vardu, bet atrodo, kad vietoj jos kalbės Jean Lambert. I'm, um, also on the substitute. Ačiū. Taip, aš taip pačiai atėjau pakeisti kolegės Karimadelį, kuri atsiprašo ir e, perdavė man tekstas keliais dalykais, kuriuos norėtų, kad būtų pasikeičia klausimų. Žinoma, mes taip pat dėkojame pranešėjai, tačiau ši progres programa turėtų apimti kuo daugiau žmonių, būtų pritaikoma kodėl tik grupės menų, o ne tik, neda, o ne tik bedarbiams. Taip pat svarbu vadinti, kad mikrofinansavimas bus svarbus labai dalykas tiems, kurie įsitraukė į darbo rinką. Taip pat, nežinau, kad neseniai balsavome dėl socialiai solidarios ekonomikos ir dabar reikėtų tai traukti ir čia, nes mikrokreditas taip pat yra toks dalykas, kuris gali padėti kurti darbo vietas ir padėti žmonėms krizių metu. Taip pat darbo tokia turime ir jaunimo garantijas, Reikia nepamiršti jaunimo, kaip ir vyresnių asmenų, nes jie nukenčia labiausiai ir daugiau turi problemų, bandydami gauti kreditą. Dėl to komisija turėtų stebėti ir skirti naudos gavėjus pagal amžių, o priemonė kol kas nepasikė savo tikslų, ypač nepasikė tikslų skatinus ekonominį solidarumą. Tačiau Džiugu, kad programa skatins labai įvairias programas skirtas smulkiam verslui. Taip pat, atsimu, kad užtikrinti, kad ir FSF taip pat būtų panaudotas solid, ekonominio solidarumo didinimui ir kad taip prisidėtų prie 20 metų tikslų, ypač kovos skurdo tikslų. Taigi, dirbsime ir toliau šių klausimų, bendrausime su pranešėju. Ačiū. Dankasi, jets. Ačiū. Toliau Ticiana Begin, FDD vardu. Nėra? Tuomet Bizoto, ENF. Taip pat nėra? Tuomet klausiu, dar kas nori pasisakyti. Panašu, kad ne. Andrėma iš komisijos, galbūt jūs. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už įdomią diskusiją dėl pasiūlytų pakeitimų. Prieš tai minėjote, kad mikrofinansavimo programa jau yra įpusėta. Na, jau, iš tikrųjų, iš tikrųjų mes jau artėjome prie pabaigos iki balandžio tai galima priimti sutartį su tarpininkais. Taigi dabar jau nebūtų geras laikas daryti didelių pakeitimų. Tačiau gera naujiena yra tai, kad dauguma tų pasiūlymų, kurie yra čia siūlomi pakeitimuose dėl pa galimybių didinimo, taip pat skaidrumo, taip pat ataskaitikimo, taip pat e, elgesio kodekso, kad visą tai jau yra įtraukti į įdį priemonę finansinę ir Šiemet pradame gyvendinimą. Įsigarantijų schema yra labai sėkminga. Gerokai viršė lūkesčius. Matės priemonės dabar apima 40 mikrokreditų projektų biudžeto ir gali net jį viršyti iki programos pabaigos. Taip pat bus atskira skiltis skirta socialinėms įmonėms, kurių nebuvo įmanoma rimti pagal ekscesinės priemonės. Taip pat pastebėjau, kad buvo daug pastabų ir pakeitimų nukreipta į matomumo klausimą. Tai suprantame šį klausimą, šį problemą. Ir komisijas ketina gerinti mikro, pas, mikrokreditų matomumą. Ir užtikrinti, kad Europos mikrokreditų tinklai, mes tais kartu organizuojame kitą savaitę mikrokreditų savaitę, tuomet bus renginių Europos lygių, taip pat valstybių narių lygių. Tad tikimės, kad tai padidins matomumą šiems priemonėms. Ačiū. Ačiū. Taip, šį klausimą svarstyti baigėme. Sėkmės tolesnėme darbe lapkričio 10 dieną dar vėl kalbėsime apie šį klausimą. O dabar persime prie 7 darbo atvarkės punkto. Koks su skurdu tikslas, atsižvelgiant į augančias namų ūkių išlaidas. Tam aš mėžeris yra pranešėjas. Dalinsimės nuomenėmis su suinteresuotomis šalimis Norėčiau pasisveikinti su komisijos atstovu Kristof Domba, taip pat iš atstovų iš Europos kovos užskudų tinklų Shan Jones, taip pat su BPIE atstovė Eleni Kontonazijų ir iš Fiansos atvyko Ruth Owen. Taigi, kiekvienam po penkias minutės, kad pristatytumėt savo poziciją šiuo klausimu. Pirmiausia, komisija, ponas Dumpo. O po to pasakys šešėliniai pranešėjai. Prašau. Jetzt bin ich irritiert. Da fehlt uns jemand. Christophe Machado Dombra. Uh, hello, in fact it's Nicholas Costello. Taip, atsiprašau, kalba Nikolas Kostelo, mes kolegos kartu pristatysime šį klausimą, taigi labai ačiū už pakvietimą. Kelios trumpos pastabos šį klausimą. Aišku, kad šis klausimas namūkio išlaidos yra tikrai labai svarbus dalykas, jis tikrai labai daug žmonių paliečia norėčiau paminėti tik tais vieną dalyką, kuo komisija, kaip komisija bando padėti. Tai mes kūrime referencinius biudžetus ir padedame kurti referencinius biudžetus kartu su ekonominiu ir visuomeniniu komitetu ir yra ten plačiai išvarstami šie klausimai, kaip atsižvelgti į namų ūkių išlaidas, nes, na, tam yra labai dėlių iš, iššūkių. Pavyzdžiui, išlaidos gali skirtis labai priklausomai nuo asmenų amžiaus ir toliau. Taigi, mes puikiai suprantame, kaip svarbu yra spręsti šį klausimą, kad dirbame kartu su asmenus narimis ir teikime stebėti, kaip auga namų ūkių išlaidos, taip pat kaip užtikrinti pakankamas pajamas ir ypač kitame dirbti prie referencinių biudžetų metodologijos. Ačiū. Ačiū. Toliau. Europos kovos su skurdu atstovė ponė Jones. Labai ačiū mes iš kovos skurdu, skurdu e, tinklo. Labai ačiū pakvietėte mus į šį posėdį. Bet šiek tiek platesnį kontekstą pristatyti, kodėl būtent reikia kalbėti šios klausimus ir kokių reikia kovų su skurdu strategijų, kad pasiektume tikslus, kai numatyti 20 metams. Nes pasti, tikrai pastebėtume, kad trūksta pažangos kovant su skurdu. Visi trys rodikliai pablogėjo, tiek skurdo rizika, tiek taip pat uh, užimtumo problemos, taip pat matome 6 milijonų skirtumą nuo to, kas buvo 10 metais. Tai mes matome, kad polarizacija augasi Europoje ir tik trijose šalyse gerėja situacija. Ir, pažiūrėjau, skirtumų yra tokių, kad Bulgarija 4 procentų žmonių patiria skurdo riziko, o Čekija 14. Taip pat pastebėta, kad ne visos grupės vienodai paveikiamas yra. Todėl reikia stebėti atskirai, kaip taip, kokios problemos. Kokios problemos suduria moteris, jaunimas, vieniši tėvai, įvairios mažumos, migrantai ir taip toliau. Yra dar, aišku, atskiros grupės kaip benamiai. Ir esminis klausimas yra socialinė apsauga. Kaip užtikrinti, kad asmenys gautų pakankamų pajamų, kad e, sudorotų su augančiomis išlaidomis. Taigi tai yra platus labai kontekstas. Taip pat reikia žiūrėti strateginį lygmenį. Reikia stebėti, kaip buvo padaryta per vidurio laikotarpio peržiūrą dėl Europos 2020 strategijos ir taip pat kol kas trūksta apie tai duomenų ir trūksta matomumo kovos su skurdu tikslui. Ir matome, kad dabartiniai tikslai tiesiog nėra pakankamai ambicingi, tačiau ir jie nepasikimi. O nacionaliniai tikslai yra dar mažesni ir jie netitinka europinių tikslų. Čia 8 milijonų trūkumas yra. Kai kurios valstybės net ir nesinaudoja ES rodikliais. Taip pat reikia atkreipdėmėsi, tai, kokį padarė taupimo politika. Mes kai kurios valstybės nats kartais ragina naudoti šių, ragina remti šią politiką, kuri mažina namų ūkių pajamas, taip pat mažina salinės išmokas, main, mažina nedarbo draudimo išmokas ir trukmę, o tuo pačiu metu auga išlaidos. Taip pat problemų kyla su švietimo, medicinos ir prieinamumu ir taip pat e, vaikų priežas paslaugų prieinamumu, taip pat ir kitų problemų kelia ir energetika bei kitos namų ūkių išlaidos. Toliau e, energetinis skurdas. Matome, kad tai paveikia vieną iš keturių šeimų. Tačiau tik 12 procentų šeimų gali pasinaudoti žemesniais tarifais. Dėl to reikia integruotų strategijų, kurios turėtų žvelgti į pajamas ir taip pat į kainas. O iš to, ką reikia padaryti, na, reikia, manau, kalbėti apie strateginį lygmenį. Reikia tokios politikos, kuri pasiektų cielinius tikslus ir taip pat reikia užtikrinti, kad šitų metų tikslai vėl atsidurtų dėmesio centre. Reikia investigesnių tikslų kovai su skurdu, valstybės narės turi naudotis turtimis rodikliais ir juos stebėti ir turi būti primtos rekomendacijos šalims, kaip kovoti su skurdu. Taip pat reikia stiprius salinį matmenį, kad būtų galima tikrai pasiekti tos tikslus. Taip pat užtikrinti, kad būtų kuriamas geros darbo vietos, taip pat, kad būtų sutikiama parama, kad būtų galima pasiekti pažangos. Taip pat reikia atskirai dirbti su atskiromis grupėmis. Pažiūrėkint, papildomų investicijų vaikams arba papildomų investicijų reikia spręsti benamių problemas. Taip pat reikia didinti pajamas per visą žmonių amžių. Tai yra turbūt tinkami atlyginimai mokami, pragyvenimo tinkami atlyginimai. Minimali alga turi būti be 60 procentų vidutinės algos, turi būti numatytas minimalios pajamos ir reikia judėti prie minimalių konsultų pajamų ir taip pat apie tai buvo kalbėta profesinės sąjungų kongrese šiemet. Dar norėčiau pakalbėti apie energetinį skurdą, nes tai yra labai svarbus klausimas. Reikia mažinti kainas, taip pat mažinti vartojimą ir susijęti tai su pigesniu socialiniu būstu. Tai būtų galima daugiausiai pasiekti. Ir mes turime rekomendacijų. Pirmiausia, kad reguliuoti kainas, tai yra asmenis dalykas. Taip pat Tiesiog negalima stabdyti kainų reguliavimą, jis tai turi išlikti, tačiau taip pat reikia mažinti ir vartojimą, kad mes pradėtume daugiau vartoti. Taip pat reikia apibriežti energetinės skolų apibriežtis e, ir gyventi 9 metų energetikos direktyvos nuostatas, kurios šiandien gyventos yra šiuo klausimu. Taip pat reikia numatyti tam tikrą investicijos paketo e, dalį atnaujinti esamus pastatus, kad jie galėtų užtikrinti mažesnės e, išlaidas vartotojams, ypač kalbama apie socialinį būstą. Taip pat reikia užtikrinti, kad reglamentuotojai atšvelgtų į socialinį poveikį, ko dabar jie nedaro. Net jeigu dabar taikomas RASP principas, kas reiškia, kad reikia užtikrinti patikimumą, prieinamumą ir įgalinimą, tačiau dabar apie tai nekalbama, dabar kalbama apie konkurencingumą. Taip sakant, nebandoma užtikrinti prieinamumo vartotojams. Taip pat reikia kurti patariamasis komisijas kartu su profesinės sąjungomis ir NVO, kad būtų kalbama apie šios klausimus, kas daroma su kainomis ir kaip viskas jie su, su pajamomis. Buvo minėti referenciniai biudžetai, tačiau tai yra esminis klausimas, tačiau reikia taip pat ir dialogo, nes turi dalyvauti dialogą tarp dėsnius, kurie problemas mato ir kurie su jums suduria. Labai ačiū. E. Dėkoju. O dabar VPI vardu ponė Kontunazijų. Labą dieną, dėkoju už pakvietimą. Per kelias man skirtas minutės norėčiau pasidalinti su jumis praėjusiais metais paskelbto pranešimo e, rezultatus skurdas reiškia, kad e, negalima tinkamai apšildyti namų. E, Kūros skurdas E, paliečia ne tik šalto klimato šalis, bet taip pat Graikiją, Kiprą ir Portugaliją. Jos labai dažnai kenčia nuo kūro skurdo. Taip pat norėjome pasižiūrėti, kokių politikų ir priemonių buvo imtasi siekiant išspręsti šią problemą. Pastebėjome, kad daugelėje šalių valstybė daugiausia dėmesio kreipia į iškasinio kūro subsidijas ir paramos sistemas. Tačiau šios priemonės nėra tvarus sprendimas pro šiai problemai, kadangi jos nekuria pridėtinės vertės, neprisideda prie ekonomikos augimo ir reikia nuolat finansuoti jas iš valstybės biudžeto ir jos sprendžia tik tai problemos pasiekmes, o ne priežastis. Iš kitos pusės daugelį tyrimų paaiškėjo, jog energetinis veiksmingumas yra vienintelis svarus šios problemos sprendimas. Gyventojai tada ne tik išbrenda iš to skurdo, bet taip pat būna sveikesnė atmosfera viduje, švaresnis oras, taip pat tai prisideda prie darbo vietų kūrimo ir sumažina energijos sunaudojimą. Taigi, mums akivaizdu, kad dabartinės politikos privalo būti keičiamos. Ir tai galima padaryti tik imantis konkrečių žingsnių. Pirmiausia, reikia apibriežti problemą. Nors apskritai ir žinome, kas yra kūro skurdas, nėra bendro visos ES apibrėžimo ir tam tikrose šalise nėra ir oficialaus apibrėžimo. Antrasis žingsnis būtų išmatuoti problemą turime žinoti jos mastą, kad galėtume suplanuoti, kokią politiką įgyvendinti. Trečias ir pats svarbiausias žingsnis būtų suplanuoti ir įgyvendinti ilgalaikę tvarę strategiją. Žinoma, e, Europos sąjungos finansavimas taip pat prisidėtų prie problemos švelninimo, tačiau net ir dabartinį biudžetą reikėtų šiek tiek e, modifikuoti. Vyriausybės turėtų daugiau dėmesio kreipti į energetinio veiksmingumo priemonės, o ne paramos sistemas ir subsidijas už iškastinio kūro naudojimą. Baigdama norėčiau pateikti Junknės karalystės pavyzdį. Junknė karalystė yra viena iš šalių išnagrinėjusių skuro skurdo problemą plačiausiais. Jie yra pas, tam skyrę atitinkamą strategiją, atitinkamą biudžetą. Tai yra viena iš nedaugelio šalių, kuri turi apibrėžimą. Žinoma, ne viską jie daro teisingai, tačiau manau, kad jie bent jau pradėjo mokytis iš savo klaidų. Ir metų pradžioje jie paskelbės buvo peržiūrėta kuro skurdo strategija, kur problemos sprendimas yra susijęs su energetinio veiksmingumo priemonėmis. Taigi ir buvo nustatytas tikslas, kad iki 2030 metų, metų kiek galima daugiau namų ūkių turėtų būti prisijungę prie, prie C lygio tinklo. Dėkuoju. Dankeschön. Und nun für die Fianza, Frau Owen. Dėkuoju. Dabar ponė Owen. Dėkuoju. Dėkuoju pirmininkė, pranešėjai taip pat ir komitetui už suteiktą progą dalyvauti šioje diskusijoje. Dėkuoju už tą šią svarbę iniciatyvą e, skirtą skurdui, namų ūkio išlaidoms ir kūros skurdui. Jis yra labai aktualus dabar, taigi ši iniciatyva yra labai aktuali. Aš EIPN e, e atstoviai pritariu, kad e, reikėtų sustiprinti Europos semestro socialinę dimenciją ir aktyviau spręsti šią problemą. Pažangos daroma nepakankamai. Taip pat yra įgyvendinimo spraga. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad reikia imtis plačių konkrečių veiksmų ir skatinti pažangą. Manau, kad Europos parlamentas labai gerai suprato šią problemą, jis nuolat ragina patvirtinti Europos benamių strategiją ir nuolat ragina spręsti e, būsto atskirties problemą. Kaip ir komisija pastebėjo, būsto atskirtis, ar tai reikštų gyvenimą netinkamuose, nesaugiuose namuose, ar netgi būti benamiu, e, Europoje dabar yra svarbi problemus, taip pat labai sunku e, išsimokėti visas namų ūkio išlaidas, net 40 procentų visų namų ūkio Europos Sąjungoje patiria labai didelės išlaidas, net 40 procentų savo pajamų skiria namų ūkio sąskaitoms. Bendro Europos apibrėžimo nėra, mes turime susidarę gana neblogą įspūdį apie problemos mastą. Skaičiai mums sako, kad vienas ketvirtadalis Europos skurdžių namų ūkių negali tinkamai apsišildyti problema ypač susitelkusi rytinėse ir pietinėse šalise. Bulgarijoje net 70 procentų skurdžiai gyvenančių namų ūkių negali tinkamai apšildyti savo būsto. Graikijoje, pavyzdžiui, ypač po krizės padaugėjo tokių atvejų 48 procentai dabar negali tinkamai e, nuo 30 procentų iki 2000, nuo 2008 iki 48. Žinome, kad E, daug Europos būsto yra labai blogos kokybės, izolacija yra bloga. Ir pabrėžiu, kad reikia susitelkti į energetinio efektyvumo didinimą skirtą ypač skurdžių namų ūkių pagalbai. Žinome, kad kuros skurdo poveikis, tiek kalbant apie fizinę, tiek psichologinę sveikatą, įsiskolinimą ir kitas dimensijas, liečiančias žmonių gyvenimą yra labai didelis. Energetinis veiksmingumas yra labai svarbi ES politikos dalis ir suteikia mums unikalią galimybę išspręsti būsto atskirties problemą, kūro skurdo problemą ir energetinio veiksmingumo problemą. Taip pat ES strateginių investicijų, investicijų fondai yra labai svarbi priemonė galinti prisidėti sprendžiant šią problemą. Labai gaila, kad kai kurios įmonės piknaudžiauja šiomis priemonėmis, tačiau labai svarbu nuk, tinkamai nukreipti pagalbą tiems, kuriems jos labiausiai reikia. Taigi, Reikia laikytis integruoto požiūrio, kovoti su netinkamu būstu, energetiniu veiksmingumu ir skur, kur, kuro skurdu kartu vienu metu. Tokia strategija gali sumažinti lygų kiekį, padidinti darbo vietų, e, sumažinti būsto atskirtį. Ypač reikia numatyti finansavimo mechanizmus, kurie spręstų, kurie pašalintų kliūtis padėti patiems pažeidžiamiausiems Pavyzdžiui, reikia nepamiršti, kad daug e, skurdžiausių žmonių gyvena labai blogos kokybės privačiai nuomojamame būste. Ir e, tam, kad padarytume pažangą, šioje srityje reikia susitelkti ties įgyvendinimu, o ne, re, pastatų renovacija yra veiksmingiausia priemonė gerinančią situaciją. ES turi laikytis integruoto požiūrio ir geriausiai pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis siekiant šio tikslo. Fiansa taip pat e, greitai paskelbs pranešimą e, būsto atskirties Europoje apžvalga. Ten bus kalbama apie būsto kainą ir kūro skurdą ir nuo lapkričio 19 dienos bus galima perskaityti šį pranešimą. Mes taip pat prie jo prisidėjome. Dėkuoju dar sėkiu už progą pasisakyti. Danke sehr. Äh, dėkoju. Dabar žodį suteiksiu pranešėjui Tamaš Meševič. Thank you, Chair. I'm sorry for this. I hope it works. Thank you. Um, dėkoju, dėkoju pirmininkė. Uh, Norėčiau pirmiausia padėkoti komitetui už tai, kad surengė šį klausimą. Dėkoju už progą panagrinėti pirmasias šio pranešimo idėjas. Dėkoju kolegoms, kurie mm, priėmė mūsų pakvietimą ir žymiai prisidėjo prie bendro supratimo kūrimo. neprieštarausiu niekam, ką išgirdau, mes e, iš esmės sutarėme dėl problemos. Tačiau noriu pabrėžti, kad turėtume pradėti nuo to, kad bet kas, kas mums padėtų sugražinti dėmesį prie kovos su skurdu tikslo Europos 2020 strategijoje būtų labai geras dalykas. Nesvarbu, ar tas tikslas yra pernelyg toli siekiantis ar ne, bet svarbu išlaikyti dėmesį ties juo. Ir šios istorijos dalis yra susijusi su e, kartais vadinamu e, energetiniu skurdu, kartais kūros skurdu, kartais ir taip ir taip. Aš pirmiausia norėčiau pakalbėti, kodėl energetinis skurdas yra svarbus pas savaime nenorėdamas sumenkinti kitų skurdo rušių, bet noriu pabrėžti šio klausimo specifinę prigentį. Vienas dalykas būdingas energetiniam skurdui yra tai, kad jis reikalauja didelių iš ankstinių investicijų bet kokiame namų ūkyje. Ir antra, yra labai didelis beviltiškumo aspektas. Jūs ir taip daugiau išleidžiate, daugiau užmokate už energiją, todėl neturite iš ko investuoti į energetinio veiksmingumo didinimą, todėl labai sunku išsikapstyti iš šios situacijos. Ir daugelie valstybių narių labai nelankstus tiekimas kalbant apie namų ūkio energiją. Ir čia ypač pažeidžiamas grupės negali pasirinkti, neturi galimybės. Visas šis aspektas taip pat turi regioninį pobūdį. Aš pats esu iš rytų Europos valstybės ir mes, pas mus vyrauja nuomonė, kad Europos regionuose skirtumai dideli. Žinoma, įvairiausi energetinio skurdo tipai egzistuoja Europos Sąjungoje, tačiau gana įprasta, kad rytų Europoje tai dažniausiai susiję su nepakankamomis pajamomis. Pietų Europoje taip pat, ypač Graikijoje. O vakarų Europoje tai susiję su būtent būsto būsto būklę, izolaciją ir, ir, ir energetiniu veiksmingumu. Taip yra todėl, kad socialinis būstas e, rytų Europoje praktiškai neegzistuoja, o jeigu ir yra, e, tai yra tik jo užuomasgos. Tuo tarpu Vakarų Europoje socialinio būso sektorius yra labai stiprus. Ir priklausomai nuo to, ar tas netinkamai pastatytas ir neizoliuotas pastatas yra jūsų nuosavybė, ar jūs tiesiog namuojatės tokį būstą, taip pat lemia konkrečią problemą. Ir todėl yra tam tikri skirtumai, kuriuos reikia pabrėžti. Tačiau noriu pasakyti, kad visą tai reikia spręsti Europos lygių dėl paprastos priežasties, kad ši problema egzistuoja visoje Europoje ir nėra susijusi vien tik tai su konkrečiu regionu. Ji egzistuoja įvairiomis formomis visoje Europos Sąjungoje, bet ji yra bendra. Ir priklausomai nuo to, kokią apibrėžtį pasirinksime, Mm, pamatysime, kad e, kenčiančių nuo šios problemos žmonių yra tikrai nemažai, sakykime, nuo 5 iki 15 visos Europos gyventojų e, kenčia nuo tam tikro energetinio skurdo. Taigi ši problema yra plačiai paplitusi, bendra ir aktuali daugeliui europiečių. Toliau, mums reikia reaguoti Europos lygmenių. Visų pirma, todėl, kad valstybės narės ne visada noriai investuoja į tikslinės programas, kurios mūsų galva yra pačios efektyviausios. Ir Komisija bei Europos parlamentas turi skatinti tokį elgesį, tačiau tuo pačiu metu, ir dabar jau perinu prie paskutinės pranešimo dalies, tuo pačiu metu norėtume, kad būtų suformuota bendra Europos e, energetinio skurdo apibrieštis. Alternatyvų yra kelios, aš nenoriu sakyti, kuri būtų pati parankiausia, tačiau tai yra ne tik techninio, bet ir politinio pasirinkimo klausimas. Tokia apibrieštis leistų atrinkti pažeidžiamas grupės, todėl tai nėra tik techninis klausimas, noriu tai labai pabrėžti. Toliau, mes norėtume, kad būtų imtasi nedelsant veiksmų, siekiant padėti pažeidžiamiausiams grupėms. O pažeidžiamiausios grupės mūsų galva tai yra tie, kas turi didelių skolų susikaupusių už šildymą arba apskritai e, jiems yra atjungta elektra ar šildymas. Nega, e, reikia paskelbti moratoriumą. Nieka, nė vienas namas negali būti atjungtas nuo šildymo ar elektros vien todėl, kad nepokamos yra sąskaitos. Galiausiai, kai mums pavyks apsibriežti šią problemą, apsibriežti apibrėžimą, e, tada bus lengviau rasti konkretesnių, tikslingesnių būdų, kaip panaudoti, pavyzdžiui, sanglaudos fondų programas ir surasti ilgalaikius tvarius sprendimus. Ir kaip minėjo kolegos, mes norėtume, kad daugiau sanglaudos programų būtų skirta renovacijai kadangi būsto energinis efektyvumas yra labai svarbus, mažinant energijos sunaudojimą ir taip pat e, ilgalaikėje perspektyvoje tai leis sukurti žaliasias darbo vietas. Ir todėl norėjau būtent pabrėžti šias savo pranešimo mintis. Dėkuoju. Ačiū, perėmė prie šešėlių pranešėjų. Liudruliu, ačiū pirmininkė. Visų pirma, turiu e, apie mūsų atliekamą darbą tris mintis išsakyti. Pirmiausia, pagalvokim apie tai, e, kokią dalį išlaidų sudaro ši suma e, šeimos biudžete. Viena labai svarbi dalis kartais turi būti skiriama energijai ir, ir akivaizdu, kad uh, būtina visoje Europos Sąjungoje ir skirtingose regionuose sukurti socialinio būsto dinamišką politiką. E, socialinio būsto politika turi būti veiksminga energetiniu požiūriu. Nes supraskime, kad ten gyvena e, skurdžiausia visuomenės dalis, todėl būtent ta gyventojų dalis ir tas būstas e, būna mm, sunkiausios būklės. Kitas dalykas, mes turėtume aiškiai atskirti gyventojų rūšis ir pagalvoti apie tam tikras gyventojų kategorijas. Manau, kad čia iškyla daugiausia problemų. Dabar per krizę padidėjus jaunimo nedarbai išsiriškėjo skirtingos skurdo tendencijos, ypač jaunimo tarpe. Ir e, dabar pastebime, kad jaunimo tarpe yra e, dabar tiek pat skurdžių žmonių, kiek vyresnių žmonių tarpe, žmonių, kurie neturi būsto, pavyzdžiui. E, taip pat turėtume galvoti apie vienišas motinas arba vienišus tėvus, Ir dar reikėtų išskirti ypatingą kategoriją, būtina išanalizuoti tai, kas vyksta urbanistinėse teritorijose ir kaimo teritorijose. Kaimo teritorijose skurdas yra retesnis reiškinys. Dažnai kaimo teritorijose skurdas yra mažiau matomas. Ir paskutinis pastebėjimas. Labai svarbu kalbėti apie e, socialinės apsaugos sistemą skirtingose valstybėse. Jas valstybės analizuojant, tai aiškiai matome. Yra šalių, kur nėra jokio socialinio saugumo tinklo e, arba skirtumai yra milžiniški. Aš norėčiau e, akcentuoti vieną iš svarbiausių faktorių, tai yra užimtumą, nes jis yra būtinas tam, kad žmogus galėtų išbristi iš skurdo. Užimtumas yra vidinis variklis, turi vidinę jėgą, kuri leidžia žmogui pakilti socialinę prasme visuomenėje. Labai ačiū. Dar norėčiau pastebėti, kad ši tema e, susilauks labai daug komentarų. Tačiau labai svarbu suprasti, kad e, paliktume laiko visiems pasisakyti. Mie Petra Kumpula Natri dabar. Galbūt atrodo, kad aš esu šiek tiek susinervinus ir skubu, bet iš tiesų aš e, ir kitam komitete turėjau sėdėti, kur apie vieningą rinką kalbama. Ten buvo uh, E, komunikacijų generalinio direktorato atstovas ir aš labai norėjau jo išklausyti, todėl man reikėjo labai susiimti, kad suspėčiau abu posėdžius. E, Dėja, net ir skaitmeninio pasaulio, skaitmeninio pasaulio nesugebu dviejose posėdžiuose vienu metu sėdėti. E, vienas iš pagrindinių klausimų, apie kurį turime galvoti visos Europos mastu, tai yra Europos semestras, jo perspektyva ir gairės, ekonomikos valdysenos gairės. Matome, kokia yra valstybių narių realybė. Valstybės narės jau pritaiko įvairias priemonės, daugelis tų priemonių yra veiksmingos ir e, jos yra pritaikomos ir e, būsto skurdui. Labai svarbu, kad šis komitetas ir toliau e, nagrinėtų ekonominę pusę. Kol kas politika čia priima Europos komisija, ji teikia gairės Europos komisijai, visa ekonominė pusė jos rankose. Ir Nežinau, ar jau anksčiau buvo paminėta, kad ketiname paskelbti tarptautinę skurdo naikinimo dieną. Jungtinės tautos 2000, e, paskelbė tokią dieną. Tai bus e, labai svarbi proga politikams ir nevyriausybinėms organizacijoms pasireikšti. Aš manau, kad pats laikas e, garsiai apie tai pradėti kalbėti. Uh, Suomijoje 80 procentų e, benamių gyvena miesto teritorijose ir todėl miestai, urbanistinės teritorijos turėtų rūpintis labiausiai šią temą ir mes labai remiame Europos e, e, socialinio fondo panaudojimą socialiniai sanglūdai valstybėse narėse pagerinti. Daugelis valstybių narių sako, kad tą fondą reikia panaudoti inovacijų politikai ir panašiai, bet man atrodo, kad vienas iš svarbiausių tikslų turėtų būti uh, lygesnės Europos sukūrimas e, piliečių ir tautų atžvilgių. Dar vienas pastebėjimas, sureaguojant į tai, kas, girdėta, kas girdė, jau šiandien girdėjau. Įtre komitete labai daug kalbėjome apie energetiką. Ten yra įsteigta aktyvi grupė, kurioje aiškinamės, e, kaip suformuluoti energetikos politiką ir kaip išvengti, kad energetikos politikoje išve, užkirsume kelią e, kūros skurdui ir kitoms panašioms problemams, apie tai čia buvo daug kartų kalbėta. Labai svarbu, kad parlamentarai tarpusavėje bendradarbiautų tą temą, tai gali atnešti gerų rezultatų. Kaip vertinti pažeidžiamiausias visuomenės grupės? Tai irgi labai svarbus klausimas. Negirdėjau, ar studentus priskiriate tai grupiai. FEM komitetas išreiškė nuomonę ir aš dirbau su žmonėmis tame komitete, kad labai dažnai pagyvenę žmonės, ypač vyresniamžiaus moteris, susiduria su būsto problemomis ir tarptų pažeidžiamų grupių reikėtų tos žmonės įtraukti. Taip pat turėtume paminėti vienišas motinas ir vienišus tėvus, nes kaip ten bebūtų, jie augina būsimą kartą ir europiečiai mes turėtume pagalvoti, kaip vaikai gyvenantis kučiuose šeimose ir prasame būste um, auga Kai galvome apie Europos socialinį modelį ir socialinio būsto problemas visą Europoje, turime pasverti atskirų valstybių narių padėtį ir galėsime sukurti skirtingų pasiūlymų e, vadovaujantis e, skirtingais valstybių narių e, rezultatais, duomenimis. Lauksiu dabar jūsų reakcijų ir tikiuosi, kad ateitie labai bendradarbiausim. Ačiū. Toliau Dvi minutės vienam kalbėtojui skiriu nedaugiau. Ar negerikė nėra, atrodo? Ne, jis sėdi lygiai, lygiai tiesiai prieš mane. Nelgiau kaip dvi minutės. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai kolegos. Skurdas ir e, būsto kainų kilimas yra rimta problema Europos šeimoms. Vaikai e, e atsiduria didžiausioje rizikos grupėje. E, labai dažnai šeimos turi kovoti dėl e, pragyvenimo. Du trečdaliai jaunų žmonių e, susiduria su grėsme patekti į skurdą. Labai dažnai matome, kad šeimų skurdas yra susijęs tik su pinigų skurdu, išlaidų skurdu. Žmonės uždirba, bet jų tų lėšų nepakanka kasdieniams poreikiams patenkinti E, šeimos vaikų auginimo kaštai kelia rimtų problemų. Tada iškyla klausimas, ką mes kaip politikai Europos lygmenių galime padaryti. Aš pats vienerius metus Europos parlamente jau dirbu ir esu įsitikinęs, kad kažką pasieksime tik jeigu ištikrinsime, kad šeimos ir vaikus auginančios šeimos atsidurs mūsų dėmesio centre. Labai daug E, visuomenės grupių nuskursta. Bet e, matome, kad diskusijos apie šeimas dažnai būna tuščios ir jos net neša jokių rezultatų. Ir e, aš esu Vokietijos šeimų partijos atstovas. Norėčiau, kad e, mūsų lobistai dirbtų labai aktyviai. Todėl mano frakcija mano, kad negalime kalbėti apie augančių e, šeimų išlaidų problemą, jeigu mes į dėmesio centrą neiškeliame e, šeimų. Slovakijoje, pavyzdžiui, tai yra labai rimta problema. E, Vokietijoje pasikeitė 90 metais konstitucija ir atsirado daug nepatogumų šeimoms. Reikėtų užtikrinti, kad pinigai skiriami švietimui, profesiniam mokymui būtų pakankami jaunų žmonių švietimas nėra lėšų švaistimas, o esu tokių minčių girdėjęs šioje salėje. Kalbėsime apie vaikus, kalbame apie vaikus, kurie neberas vietos ateity, savo ateityje. Tokių atvejų matome Junktinėse Amerikos valstijose jau dabar. Turėtume pasirūpinti, kad vaikams e, būtų numatyta pakankama uh, pakankamai lėšų globai, e, būti mama e, priliksta tikram darbui. Mes čia nekalbam apie kažkokį tai minimalų atlyginimą ar geras darbo sąlygas mamoms. Mamos dirba be pinigų ir e, dirba visą parą. Visuomenėje reikia vaikų. Man dar vieną minutę liko, bet aš e, labai taupiai vartoju man skirtą laiką. Tikiuosi, kad ši problema bus keliama ir ji bus dar kartą įtraukta į darbo atvarkę. Ačiū. Dvi minutės dabar Nikiai Šumbul. <laughs> Atsiprašau, Enrique Šambum. Per dvi minutės tik tris mintis išsakysiu. Visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, bet e, prisimenant tai, kas buvo neseniai išsakyta, atkreipsiu dėmesį labiau į mokslinę pusę, realią pusę. Aš labai atidžiai klausiau, ką sakė pranešėjas ir išskirsiu tris mintis. Labai sunku E, vertinti skurdą skirtingose aspektuose. Iš karto pradedam kalbėti apie būstą, apie energetinį skurdą, vaikų skurdą. Tai yra neatsiejamas problemos. Labai gerai, kad tie klausimai bus keliami ir tos problemos bus susijęjamos. Pirmiausiai turim suvokti, kad skurdas yra vienas Šeimos skursta bendrai. Bet kokio pobūdžio šeimos. Jeigu skursta vaikai, skursta visa šeima. Kitas dalykas. Turim labai tiksliai apibriežti tikslinės gyventojų grupės. Ypač e, tas grupės, kurių poreikiai didžiausi. Mes negalim viską apmokėti, bet turim stengtis. Deja, e, gyventojų sąlygos dar nėra visur tobulas. Aišku, rytų Europoje yra daug problemų, pietų Europoje, iš kur aš esu, yra nemažai problemų, bet ir Paryžiuje, vidury Paryžiaus galime rasti labai baisių skilių, kur gyvena nežem, nežmoniškomis sąlygomis imigrantai, be jokio paaiškinimo. Aš sutinku su panu Roland, reikia labai aiškiai apibriežti tikslinės grupės. Ir paskutinis pastebėjimas ir tuo baigsiu. Ataskaitoje turi būti numatytas finansavimo galimybės. Būkime praktiški. Viskas gali gražiai skambėti kaip norai, bet e, reikia rasti galimybių finansuoti. Labai ačiū. Lin Boylan nėra. Laura Adžėja iš EFDD. Jos irgi nėra. Marabicoto iš ENF frakcijos. Jos irgi nėra. Tada suteiksiu žodį e, ponui e, Martin. Didelė dalimi sutinku su to, kas buvo pasakyta dėl skurdo. Bet e, negalime nieko nedaryti. Kol kas skurdas, manau, tik plinta Vien Prancūzijoje yra 9 milijonai skurdžių žmonių. 9 milijonai. Tai yra penkta pagal turtingumą pasaulio valstybė. Mes turime 9 milijonus nuskurdusių žmonių. Ačiū. Ar kas nors norėtų pakomentuoti iš komisijos? Ar norite pasakyti apie tai, kas buvo išsakyta? Ne? Ar norite vis tik? Ne. Tokiu atveju ERPN. Ačiū. E, labai įdomu buvo išklausyti jūsų idėjų. Aš noriu pabrėžti, kaip svarbu laikytis integruoto požiūrio. Mes norime mažinti skurdą. Nieko naujo čia nėra pasakyta. Visi puikiai žinome, kas pasiteisina. Turim ieškoti integruoto požiūrio, kuris leisų žmonėms gauti kokybiškas darbo vietas, kokybišką socialinę apsaugą ir kokybiškas paslaugas, kurias jie gali įpirkti. Mes neturim prarasti bendro požiūrio, nes kitaip nieko nepadarysim. Kalbant apie energetinį skurdą, e, buvo aptarta daug su to susijusių aspektų. Labai svarbu Europoje užtikrinti, kad nebūtų nukerpamas energijos tiekimas. Tai yra labai svarbu. Europos Sąjungoje tokie atvejai prilyksta nusikaltimui tai yra visuotinės reikšmės paslauga. Jeigu žmogui yra panaikinamas energijos tiekimas, žmogus valgyti išsivirs nebegali. Todėl turim to pasirūpinti, kad taip nesitiktų. Ačiū. Pasatų e, energetinio taubumo institutas. Didžią dalimi sutinku su to, kas buvo pasakyta ir labai e, įdomu buvo išgirsti, kad energetinis skurdas yra, prikaž... kad kūro skurdas yra pripažįstamas kaip europinė problema, suprantame, kad čia reikia keisti kažką ir kažką daryti. Ačiū. Na ir galiausiai. I don't have much to... Fiansa. Norėčiau pasakyti, kad esu labai dėkinga už visus indėlius, visus pasisakymus ir lauksime e, tolesnės pažangos rengiant šį pranešimą. Ja, Tamaš. Ačiū. Tamaš. Trumpai ir aiškiai. Very brief. Labai trumpai kalbėsiu. Dėkoju visiems už pasisakymus. Manau, kad e, mąstome visi daugmaž panašiai. Norėčiau, kad tos mintis būtų surašytos į pranešimą, dėja visko negalėsime tai padaryti. E, jūsų atsakomybė bus e, pasirūpinti pakeitimais Dėkoju Europos komisijai, kad jos atstovas atėjo čia ir mūsų pasiklausė. Tikiuosi, kad jie supras, kad galima padaryti daugiau negu tik suteikti vadinamą referentinį biudžetą. Šis rytis yra labai svarbi ir padaryti reikia žymiai daugiau. Kišin. Nu, labai ačiū. Ačiū už tai. Lapkričio 17 dieną turėsim galimybę peržvelgti projektą. Pakeitimų pateikimo terminas lapkričio 16 diena gruodžio 7 dieną e, svarstysime pakeitimus, o 2016 m. vasario 17 dieną balsuosime komitete. Periname prie aštunto klausimo. Europos užimtumo paslaugų tinklas, darbuotojų prieiga prie mobiliųjų paslaugų ir tolesnė darbo rinkų integracija. Turbūt ilgiausias pavadinimas, kokį turim darbo tvarkėje. Heinz Becker dėja šiandienos posėdėje nėra, Todėl manęs buvo paprašyta, kad aš trumpai apžvelgčiau e, ketvirtą ir penktą dialogus. Jie įvyko e, rugsėjo 31 spalio 1 dieną, labai daug klausimų buvo pateikta iš ankstesnių trialogų, išdėsita nemažai kompromisų, pasiūlymų, sprendimų. Buvo pasiektas susitarimas dėl e, eurės paramos gavimo E, kalbėta apie įvairių agentūrų bendradarbiavimo ir socialinių, su socialiniais partneriais puoselėjimo, e, aptartas septintasis straipsnis, e, jo trečia septinta dalis, taip pat 10-18 straipsniai. Diskusija buvo labai atvira, konstruktyvi ir bus perita prie konkretaus teksto. Kitas neformalus trialogas įvyks rytoj Tiek aštuntų klausimų galiu pasisakyti. Devintas klausimas. Europos e, platforma e, dėl e, geresnio bendradarbiavimo užkertant kelią nedeklaruotam darbui. Georgijus Turinskis. Jis taip pat negalėjo šiandien atvykti, taigi trumpai informuosiu, kas ten vyko. Taigi Georgi Prinskis pranešės pranešė apie tai, kad 7-6 e, dialogai vyko spalio 6-8 dieną, buvo deramasi konstruktyviai, visi dalyviai konstruktyviai e, komentavo kai kurios klausimus, kad buvo aptarta kai kurios, buvo susitaipsni bei dalis kastamųjų dalių judama prie sutarimo, liko dar keli neišpiti klausimai, pavyzdžiui, kaip narių veikla, taip pat kas darys na, platformą, bet tik liko dar teisinių klausimų, kuriuos kas įspręsti. Ir iki gal visi dalykai dar neaiškus, o toliau trilogas vyks spalio mėnesį nuo 9 iki 22 dienos. Tai tiek. Darbo tokias pabaiga ir Stiksime rytoj 9 ryto. Basanas prasidės 9.30. Labai ačiū visiems ir gero vakaro.